Good afternoon, dear colleagues. Labadiena, gerbiami kolegos. Atsiprašau, kad e, jums teko palaukti. Žinau, kad posėdis numatytas trečiai valandai, bet e, trečiai ne visi dar buvo susirinkę. Bet kurio atveju turime pradėti trečią, blogiausiu atveju penkios po trijų, bet ne vienuolika po trijų. Taigi dabar netidėliodami ir pradėkime. Toj atsikvėpsiu, nes labai bėgau į salę. Ir mm, pradedame mūsų vasario šeštosios posėdį. Darbo tvarkė. Jeigu nėra pastabų dėl darbo tvarkės, tai mes ją patvirtinsime be pakeitimų. Nematau siūlymų pakeisti darbo tvarkę. Seminaras ES energijos nepriklausomumo, tiekimo saugumo ir šaltinių įvairinimo tema. Tokia yra tema mūsų šios dienos seminarui, kaip matote, ypatingai svarbus klausimas. Prisiminkime štai ką. Nepaisant to, kad ES apskritai padidėjo energijos vartojimas nuo 1990-ųjų maždaug ES importas išaugo nuo 44 procentų 92 metais iki 53,5 procentų 2014. Taigi valstybės narės vis labiau priklausomos nuo dujų importo ir dažnai nuo tik vieno tiekėjo. Taigi būtina įvairinti energijos šaltinius ir tiekėjus. Tai yra svarbi priemonė mums užsitikrinant apsirūpinimą energiją. Taigi energijos tiekimo klausimų kalbėdami mes kalbėsime apie dujų tiekimą vidutiniu ir ilgoju laikotarpiu. Ir mm, mes išklausysime informacijos apie pagrindinius infrastruktūros projektus. Tokia yra šios dienos e, tema. Tarptautinė energijos agentūra dalyvaus mūsų renginyje ir pristatys e, savo atliktų tyrimų rezultatus. Yra atvykę garbimų ir eksper, ekspertų, taip pat akademinio pasaulio atstovų, energijos sistemų valdytojų. Taigi turime šiandien svarbių svečių. Mūsų seminaras e, yra tiesiogiai transliuojamas internetu. Taigi mūsų diskusijų gali klausytis ir plačioji visuomenė ir susidaryti savo nuomonę. Jūs turite taip pat e, seminaro programos kopiją. Ir įtrė komiteto tinklalapyje vėliau bus paskelbtos visos svečių prezentacijos. Taip pat skelbsime seminaro rezultatų santrauką. Ji bus paskelbta parlamento tinklalapyje. Dabar norėčiau pristatyti mūsų pranešėjus. Trys jų dalyvaus pirmojoje mūsų diskusijų dalyje, vėliau bus klausimų ir atsakymų sesija. Dar du svečiai dalyvaus antrojoje diskusijų dalyje ir norėčiau e, visų prelegentų paprašyti kalbėti neilgiau negu 10 minučių, nes mūsų diskusijų laikas ribotas. Taigi pirmasis mūsų pranešėjas e, Peter Fraser, kuris kalbės apie apsirūpinimą dujomis Europos Sąjungoje. Jis yra tikrai pasirengęs, labai kompetitingas asmuo kalbėti šiuo klausimu. Jis atstovauja Tarptautinę e, energijos agentūrą, kurios būstinė yra Paryžiuje 2016 metais. Jis e, dirbo šios agentūros dujų, anglies ir energijos rinkų skyriuje. Jis e, taip pat yra dirbęs politikos patarėjų prieš tai, o dar anksčiau dirbo Kanadoje, Ontarijo provincijoje. Dirbo Ontarijo energetikos ministerijoje. Taigi jis turi patirties ir kitoje Atlanto pusėje. Taigi, ponas Fraser, žodis jums. Norėčiau Jūs pasveikinti pirmiausia atvykus į Europos parlamentą. Noriu labai aiškiai visus svečius, pirmiausia pasveikinti. Ačiū. Ačiū už pristatymą. Kaip žinote, apsirūpinimas energija yra mūsų agentūros pagrindinis um, klausimas ir per timiausias dešimt minučių pristatysiu mūsų darbą, mūsų ataskaitą pristatytą praeitą vasarą, taip pat e, metinį apsirūpinimo dujomis ataskaitą ir mūsų e, prognozes. Ir pagrindinės mano pastabos, pagrindiniai elementai bus štai kokie per artimiausius keletą metų mūsų priklausomybė nuo importo išauks ir um, suskystintos gamtinės dujos papildys dujų importą iš Rusijos. Antras svarbus elementas tai, kad sumažės lankstumo energetikos sektoriuje, perinant nuo anglės prie dujų. Ir galiausiai e, ateityje, norint sumažinti priklausomybę nuo importo, emisijų sumažinimo politika lems e, mažesnę paklausą ir mažesnį importą. Pirmiausia, istorinis kontekstas. Matome, kad um, ES importas 2010-2014 um, metų laikotarpyje mažėjo, bet um, vėliau iki 2016 metų augo. Taip atsitiko dėl paklausos energetikos sektoriuje ir problema pastarųjų metų yra mm, tas, kad neaugo energijos paklausa, E, skatinami atsinaujinantis e, ištekliai ir galiausiai konkurencinga anglės kaina. Anglės e, kaina, žinome, sumažėjo. Pastaraisiais metais energetikos sektoriaus paklausa šiek tiek padidėjo, taigi dabar klausimas, ar tai bus ir toliau. Ir trumpas atsakymas, žiūrint į Europos ir pasaulinį kontekstą, ne. Mes manome, kad dabartinis vartojimo lygis išliks stabilus per artimiausius kelis metus. O žiūrint į visuotinį kontekstą, į pasaulį, į dujų suvartojimą, Kinija ir artimieji rytai. Matote pažymėti žaliai, žalių stulpelių. E, JAV paklausa nedidės ir liks daugiau um, išteklių eksportui. Tai tiek apie paklausą. Ji pakankamai stabili, o kai dėl pasiūlos, kaip sakė pirmininkas, 41 procentų pasiūla gamyba sumažėjo ir mes nesitikime, kad um, bus labai daug pokyčių šioje srityje artimiausiais metais. Taigi, um, mažėjanti produkcija, mm, pastovi paklausa, tai reiškia, kad didės importas Rusija, Norvegija, suskistintos dujos Afrikoje. Tokie yra mūsų pagrindiniai importo šaltiniai, bet mm, pastaraisiais metais matome, kad ypač didėja importas iš Rusijos. Tai yra dešinės. Grafikas dešinėje matome, kiek išaugo importas iš Rusijos per pastaruosius keturis metus. Taigi mes matome, kad pernai ypač padidėjo importas iš Rusijos. E, kas yra galbūt e, keista, žinome, kad galima buvo didinti suskistintų dujų importą, bet matome, kad nuo 12 metų jis neįtin išaugo. Ir taip pat matome, kad pakartotinis dujinimas taip pat auga. Taigi mes e, iš tikrųjų turime galimybių importuoti suskaisintas dujas, bet tomis galimybėmis nelabai naudojamės. Ir jeigu pažiūrėtume dar, kas vyksta Europoje, jeigu pažiūrėsite į kairį grafiką, matote, kad yra Prancūzija, Lenkija ir Lietuva, dar kai kurios valstybės narės, kurios e, importavo daugiau suskaisintų dujų šiemet, bet um, tai tarsi atsveria Mm, sumažintas importas Belgijoje, Niderlanduose ir Junktinėje karalystėje. Taigi iš viso nesuskistintų dujų importas visoje Europoje nedidelis. Bet iš tikrųjų dabar yra daugiau yra didesnė suskistintų dujų gamyba ir yra naujų šalių - Egiptas, Pakistanas ir Jordanija 2015 šalis pirmą kartą importavo suskistintų dujų. E, taigi šie nauji vartotojai importuoja dar daugiau suskistintų dujų nei Kinija. Taigi Mes tikimės, kad e, ir toliau suskinsintų dujų gamyba didės laikotarpiu nuo 2015 iki 2021. JAV ir Australija jau skiria nemažai investicijų, kurios e, leis padidinti suskaitintų dujų gamybą. Tai yra gera žinia, jeigu esate suskaitintų dujų vartotojas. E, paklausa e, vis dėlto suskaitintų dujų auga nelabai greitai ir tai reiškia, kad suskaitintų dujų rinka turės būti labai lanksti. Mes rengdami savo ataskaitą nagrinėjome, kaip keičiasi suskaitintų dujų rinkos, e, ypač e, galvojant apie tą šalis, kur e, jos eksportuojamos dažnai. Ar iki 2014 metų 60 procentų visų dujų e, buvo importuojama pagal ilgalaikės sutartis, bet vėliau iki 40 procentų sumažėjo tokių e, sutarčių skaičius. E, ir dabar sutinkama nukreipti eksportą į kitas kryptis. Taigi tai būtų toks rinkos lankstumo pavyzdys, apie kurį aš kalbėjau. Na ir jeigu E, norime pasirašyti fiksuotą sutartį, tai, e, tai yra 11 metų e, kontraktas, o lankstesnės sutartys gali būti pasirašomos ilgesniam laikotarpiui. Klausimas Europoje būtų, kiek tikėtina, kad bus pereita nuo anglės prie dujų didelių mastų. 2016 antroje pusėje mes matėme, kad yra tokio pereimo ženklų, nes sumažėjo gamtinių dujų kaina ir padidėjo anglės kaina. Ir, um, Būtent dėl to vyko tokie pokyčiai. Vis dėlto Dabar situacija jau e, pasikeitė. E, dujų kainos vėl auga, o anglės kaina vėl pradėjo mažėti. Taigi dėl to per artimiausius metus nematysime e, ženklesnio pereimo nuo anglės prie dujų jo labiau, kad anglės kaina yra tikrai maža. Bet jeigu ji padidėtų keturis kartus, tai tuomet tos kreivės išsilygintų. Dar viena pastaba ar dar viena išvada mūsų tyrimė tai, kad Europoje bus uždaryta daug anglies jėgainių. Bus perita prie kitų kūro rušių, bet e, nebus iš tikrųjų labai daug e, pasirinkimo pašalinus anglį iš rinkos. Dar vienas svarbus klausimas - saugojimo klausimas. Kas atsitiks e, su kūro saugojimu keičiantis energijos rinkai? Sumažėjo skirtumas tarp dujų kainų žiemą ir vasarą. ir saugoti dėl to mm, dujas jau nebėra taip pelninga. Matote čia dar vieną grafiką. Taigi arba saugojimo mm, įmonės turi rasti kažkokių e, naujų metodų, arba turės užsidaryti. Taigi mes turime stebėti šį aspektą labai atidžiai. Na, grįžkime į laikotarpį prieš 25 metus. Matome, kad e, energetikos, energijos išteklių e, išaugusią paklausą patenkino iškastinis kuras. Ir svarbiausia, anglis. Bet tai yra praeitis, o per artimiausius 25 metus pagal mūsų prognozuojamą politinį scenarių matome kad padidės dujų paklausa, taip pat e, mažai anglės naudančios e, technologijos, e, auks taip pat ir iškastinio kūro vartojimas, bet dujos bus populiariausia kūro rušis. Ir galiausiai importas ir nedidelės emisijos. Mes nagrinėjome galimą ateities scenarijų, analizavome padėtį, energi... padėtį per pastarosius 25 um, metus Europos Sąjungoje. Matome, kad um, padidėjo atsinaujinančių šaltinių naudojimas ir sumažėjo dujų paklausa iškastinio kūro paklausa, bet matome, kad po 2025-ųjų pradės mažėti dujų paklausa. Taip atsitiks dėl įvairių veiksnių, tarp jų ir atsinaujinančių šaltinių. Pirmininkas, labai ačiū. Galbūt teiksite dar papildomos informacijos per klausimų ir atsakymų sesiją. Ačiū, tai tikrai buvo labai įdomu. Tai buvo iš dalies ir uh, iš Kanados perspektyvos e, pristatymas, e, o toliau Britų salų perspektyva Oksfordo universiteto profesorė Katė Jefimova. E, ji yra vyresnioji mokslinė darbuotoja Oksfordo energijos studijų institute. Jis E, Oksfordo universitete, studijavo Rytų Europos politiką. E, taip pat yra parašiusi darbą e, pereinamo, pereinamasis matmuo ES energetinio saugumo srityje Rusijos dujų tranzitas per Ukrainą, Baltarusiją ir Moldovą. Prašom, žodis jums. Jūs kalbėsite apie tai, kaip sumažinti energetikos tiekumo, tiekimo riziką, įvairinant dujų tiekimo šaltinius ir deramai investuojant į e, dujotiekius ir suskystintų gamtinių dujų terminalus. Taigi, labai įdomu bus išklausyti jūsų, prašom. Dėkuoju Jums už pristatymą, už pakvietimą. Aš dirbu Oksfordo energetikos tyrimų institute ir pristatysiu Jums tyrimą. Mes dirbome prieš porą metų kaip tik šioje srityje ir žiūrėjome į 20, 25, 30 metus neturiu daug laiko, 10 e, minučių, taigi pasistengsiu, kaip galima e, geriau jums pristatyti per tą laiką mūsų išvadas. Europos dujų tiekimas, e, kas tai yra? Europos dujų tiekimas, tai reiškia, kad pakankamas yra apsisaugomo lygis nuo tiekimo pertraukių, kalbėsiu apie ilgalaikį tiekimą, kokiu, kokios reikia infrastruktūros, kad būtų galima užtikrinti saugumą, kokios yra alternatyvos. Taip pat reikia nepamiršti, kad yra rizikos, gali atsirasti įvairios rizikos, pavyzdžiui, dėl vyriausybių veiksmų, dėl prastų uh, santykių politinių, taip pat yra uh, problemų dėl sutarčių, kai deramas dėl iš naujo ar dėl arbitražo dėl sutarčių atšaukimo. Taip pat gali būti problemų susijusių su teisėkura ar reguliavimu. E, siekiant restruktūrizuoti Europos vidaus e, rinką dujų sityje, taip pat gali trūkti investicijų. Taip pat labai svarbu yra žiūrėti, kokios yra prognozijos lūkesčiai dėl dujų atsargų, dujų buvimo ilgalaikėje perspektyvoje ir saugumo. Uh, E, dalykų susijusių su nauja infrastruktūra. Ir reikia atsižvelgti į taip pat ES įvairių šalių susirūpinimą. Ir reikia pasižiūrėti, kiek, kokią gali kilti grėsmė atskirai e, valstybė nariai ir ES. Dabar bandysiu Jums pristatyti bendrą uh, vaizdą Europos Sąjungoje, gaminant dujas Europos Sąjungoje, tai yra Europos Sąjungoje ir ekonominėje erdvėje. 8 procentai tiek e, užtikrinama vidaus gamybos Norvegija, Junktinė karalystė ir Niderlandai. E, pirmiausia, e, atsakingos už tai ir po 20 metų padėtis nebūtų labai kokia Irake, Norvegija, Niderlandai ir Junktinė karalystė ir toliau e, gabins dujas, bus pagrindinės gamintojas įprastinių e, dujų, bet nuo 30 metų e, jau sumažės ta gamyba ir bus tik 720 milijardų kubinių metrų tuo metu. Ir tikimasi, kad ne, dujų gamyba iš netradicinių šaltinių bus e, nedidelės apimties, išliks mažiau negu 20 milijardų e, kubinių metrų iki 30 metų ir dėl to nelabai sumažės įprastų dujų vartojimas. Taigi e, netgi importo priklausomybė gali padidėti, nes gali sumažėti šiek tiek gamyba, gavyba dujų viduje ES. Iš kur gali atsirasti tos dujos papildomos, jeigu jų nepakaks Europoje? Tie šaltiniai dažnai e, minimi, jie e, remiami iš ES, pirmiausia, tai yra Azerbaidžianas per pietinį koridorių, tačiau uh, 30-20 pradžioje per koridorių iš Azerbaidžiano. Tai yra vienintelis tvirtas šaltinis iš pietinio koridoriaus. Bus tik tai 16 milijardų e, kubinių metrų. Dalis e, keliaus į Turkiją. 5 milijardai kubinių metrų, o 11 atkeliaus į Europos Sąjungą bet yra problemų aprūpinant e, Azerbaidžianą patį dujomis. Ir kalbant apie gamybą, Azerbaidžiane gali sumažėti dujų kiekis gaunamas pietiniu koridoriumi iš Azerbaidžiano Europos Sąjungą. Kitas šaltinis Turkmenistanas iki net 25 metų vargu, ar galima kalbėti apie tai kaip patikimą šaltinį, nes Rusija tikriausiai ir Iranas priešintis Transkaspijos dujotiekiui. Uh, ir bus užsitikrinti, kad tos gadujos iš Turkmenistano atkeliautų į Europą. Irako Kurdistano regionas. Reikia galvoti apie e, laikotarpį po 20 metų, bet vargu ar galima daryti dabar kokiu nors rimtų prognozių. Taigi, e, Galima sakyti, kad pietinis koridorius yra vienas iš svarbiausių įvairinimo šaltinių, bet e, Irako Kurdistano, Kurdistano, pavyzdžiui, kelias e, neaprūpins didelę dalimi ES. Toliau galima kalbėti apie Alžyrą, rytų viduržėmio jūros pakrantę. Pasiskaitykite dokumentą, gal daugiau e, informacijos e, rasite ten dėl vidinių Alžyro problemų, didės vidaus paklausa ir e, nebus labai didelio kiekio teikiama iš ten taip pat rytų viduržėmio jūros regionui. Apie tą galima tą patį pasakyti apie šį regioną. Po penkerių dešimties metų iš kur atsiras daugiau dujų per tą laikotarpį, tai pirmiausiai e, suskystintos gamtinės dujos ir uh, Rusijos dujos. Jūs tikriausiai visi žinote, kokia yra padėtis Rusijos. ES beveik 30 procentų priklauso nuo Rusijos dujų. Bet galima pasakyti, kad komercinė prasme tai yra gana normali dalis. E, šiaurės vakarai, e, pietvakariai, ES daugiau kaip 3 ketvirtadaliai e, Rusijos e, dujų eksporto į Europą, e, tiek atkeliauja į tą šalis, iš viso Rusijos e, į tas šalis, bet jeigu pažįsime į centrinę Europą, pietų Europą ir Baltijos šalimis, į tose šalyse proporcija yra mažesnė negu vienas ketvirtadalis ir tai reiškia, kad tos šalis labai yra priklausomos nuo uh, E, tiekimo dujų iš Rusijos ir N1 standarto netgi neįvykdo tos šalys. Pavyzdžiui, Baltijos šalys, Pietryčio Europa ir tai kelia labai daug problemų. Ar žiūrėsime į tai iš politinio ar komercinio požiūrio taško. Ir reikės galvoti, kaip sumažinti šiam regionui priklausomybę. Ne visoje ES, bet būtent tose šalyse E, kurios e, labiau priklausomas, nes 30 procentų bendras e, vidurkinis kiekis yra visai normalus. Kokie yra keliai Ukrainos koridorius, Lenkijos, Baltarusijos koridorius. Tai yra Nord Stream 2, Turkish Stream, tie du koridoriai gali būti baigti statyti gali ir nebūti baigti, nes yra daug pasipriešinimo uh, Europoje, daug politinių dalykų su tuo siejama, bet, kaip sakiau, Rusija yra vienas iš nedaugelio šaltinių, kurie gali papildyti išteklius dujų ES. Dabar, jeigu pasižiūrėsime į suskystintas dujas gamtinės, e, matote, kad dar kol kas nėra pasiektas rinkos prisodrinimas. Rinka E, gali priimti papildomus pajėgomus e, globalioje rinkoje. Nuo dabar iki 23 metų gali atsirasti netgi perteklius suskysintų gamtinių dujų ir dėl to Europa gali gauti nemažai tokių dujų. Nors kol kas politinėme lygmenyje niekas nedaroma, kad būtų pritraukta tokios dujos. Ir savo ruoštų Gazpromas taip pat turės konkuruoti, e, lyginant su tokiamis dujomis, e, šią dujų rūšimi. Ir taip pat dažnai yra pamirštama tai, kad nors yra dabar didžiulis pakilimas, labai didelė, daug yra investuojama į infrastruktūrą, panaudojimo pajėgumų lygis ES suskystintų gamtinių dujų yra labai žemas. Prieš porą metų procentas buvo apie 50 ir e, ES gali pasinaudoti tą bangą suskistintų gamtinių dujų, bet labai dažnai pamirštama, kad po 20-30 metų e, gali iškilti Azijos rinkos, kitos rinkos ir tada pusiausvėra nebebus tokia tvirta šioje rinkoje ir suskystintos gamtinės dujos gali nukeliauti tas rinkas, kur, bu, kuriuose bus mokama aukštesnė kaina. Po 23 metų vėlgi gali sustiprėti ES priklausomybė nuo gamtinių dujų iš Rusijos. Taigi e, Rusijos dujos, e, suskistintos gamtinės dujos, jeigu Azija jų nereikės ir kiekiai priklausys taip pat jų nuo Azijos e, paklausos ir kainų, bet ne nuo to, ką norėtų mokėti europiečiai, nes bus konkuruojama tarptautiniu lygmeniu. Aš tikiuosi, kad galite įskaityti, kas šioje skaidrėje parašyta, jūs turite ir atspausintas kopijas. Infrastruktūra. Ar centrinė pietryčių Europa, Baltijos šalis turės pakankamą infrastruktūros, kad galėtų pritraukti alternatyvus e, elementus. E, padėtis yra gana sudėtinga, bet matome, kad atsiranda visi tai jau nuo 2009 metų daugiau tarpusavio jungčių. Lenkija, Lietuva yra e, jau sukūrusios tam tikrus pajėgumus, taip pat kitur jau atsiranda ir tarpusavio jungčių. E, reikia galvoti apie techninę priegą prie alternatyvų, tačiau reikia E, nepamiršti kainos elemento, nebūtinai kaina už alternatyvą bus žemesnė negu už Rusijos dujas, tačiau turėtų, to šalis turėtų turėti tokią galimybę. Bet e, trečiojo dešimtmečio pradžioje e, e, Pietričio Europą ir Baltijos šalis jau turės infrastruktūrą, kuri leis atsisakyti toms šalims priklausomybės nuo Rusijos, jeigu to e, jos norės. E, Centrinė Europa ne visiškai pašalins priklausomybę nuo Rusijos iki 20 metų. E, reikia galvoti šiaip apie šalis, kurios yra labiausiai pažeidžiamos, jos turėtų turėti galimybę tarpusavę bendradarbiauti, nereikia galvoti apie jų jungtis su kitomis šalimis. Dar e, baigdama norėčiau parodyti vieną skaidrę. Tai yra apibendrimas to, ką aš pasakiau. Matome kad du e, pagrindiniai šaltiniai yra suskystintos gamtinės dujos ir Rusijos e, tiekiamos dujos. E, nebus nieko naujo, labai didelių pokyčių tiesiant dujotekius ne iš Rusijos iki 25 metų, po to, kas bus po 25 metų Mm, tiksliai nežinoma, taip pat transportas, tranzitas, infrastruktūra, reikia galvoti, kaip užtikrinti didesnę nepriklausomybę tomis priemonėmis kai kurių uh, šalių, pirmiausiai Baltijos šalių. Ir mes taip pat galvojame, kad reikia tam tikrų platformų, kurios leistų sušvelninti riziką tiek dėl dujotikių, tiek e, galvojant apie tam tikras galimybės, e, pažeidžiami regionai Europoje gali iki 20 metų sumažinti savo priklausomybę ir pažeidžiamumą, jeigu derins taikys atitinkamas priemonės. Labai ačiū. Na, o mūsų trečias svečias mums tikrai puikiai pažįstamas. Jis yra NSOC, Europos dujų perdavimo sistemo operatorių tinklo generalinis e, vadovas, generalinis direktorius. Na ir jis nuo 2004 metų sausio mėnesio dirba šiame tinkle. Apskritai dujų pramonėje jis dirba daugiau kaip 25 metus. Jis taip pat dirba DONK Energy kaip konsultantas. Prašom, žodis jums. Labai ačiū, ponas Buzak, ačiū už kvietimą. Aš pabandysiu papildyti e, tuos pastebėjimus, kuriais pasidalino kiti svečiai ir aš pasistengsiu sutilpti 10 minučių, galbūt kalbėsiu ir greitokai. Aš e, ENSOK dirbu jau šešius, šešerius metus. E, Dabar mes turime 45 narius, taip pat turime ir stebėtojų iš susijusių šalių. Mes taip pat bendradarbiaujame ir su tiekimo bei tranzito šalimis, taip pat Norvegija, Šveicarija, Ukraina. Taigi mes dirbame ne vien tik tais ES lygmenių, bet taip pat bendradarbiaujame ir su kaiminėmis šalimis. Tai manau taip pat labai svarbu. Ir dar vienas svarbus elementas. Mes daug dirbame su tinklo kodais šioje srityje. Na ir šiais metais mes baigsime darbą su tarifų tinklų kodu ir pradėsime jį gyvendinti. Labai svarbu, kad dujos būtų tiekiamos be trikdžių, kad veiktų uh, E, tinkamai tiekimo mechanizmai, kad būtų atsižvelgiama į paklausą. Taigi mes dabar tikrai e, daug dirbame, rengiame tuos tinklų kodus. Dabar beliko įgyvendinti tik paskutiniuosius. E, dujų rinka apskritai funkcionuoja gerai. Apie tai kalbama ir ataskaitose, kur apibendrinama padėtis dujų sektorija. Ir iš tikrųjų dujos yra tiekiamas per valstybių sienas Europoje. Šiandien daugiausia dėmesio skirsiu TNDP, tai yra dešimtmečiai planui dėl tinklų plėtojimo. Šis Dešimties metų planas buvo parengtas 16 metais, vyko įvairių susitikimai su susijusiamis pusėmis. Mes taip pat bendradarbiavome ir su projektų įgyvendintojais, siekime užtikrinti skaidrumą, kad būtų skaidriai teikiami visi su šiuo TNDB planu susiję duomenis. Na, o dabar prasidėjo ir PCI procesai. Tai yra e, pradėti atrinkinėti tokie projektai, kurie yra visuotinio intereso. Dabar dėl dujotekių ir suskistintų dujų terminalų. Turiu pasakyti, kad čia Europoje yra sukurtas gana gerai veikiantis paskirstimo tinklas. Kaip kad sakė ir anksčiau kalbėję svečiai, yra tinkamai e, naudojami ir terminalai, ir požeminės saugyklos. Turiu pasakyti, kad nuo pirmo TNDP jau buvo e, pradėti gyventinti 55 projektai. Na, ir pastaraisiais metais 55 projektai buvo įtraukti į TNDP planą. Taigi tai yra tikrai daug projektų. 55 ir jie dabar yra įgyvendinami, tampa realybė. Kokios yra pačios naujausios prognozas, scenarijai, kaip mes juos vadiname? Na, tai nėra kažkokios tai vizijos prognozės, tai yra tiesiog tam tikri scenarijai, e, kurie susiję e, su infrastruktūros tvirtumu. Kai kurie rinkos dalyviai sakė, kad e, reikėtų daugiau dėmesio skirti dujų paklausai. Bet tie scenarijai yra susiję ne su e, e, dujų paklausos prognozavimu. Šiuo metu mes dirbame su trim scenarijais, jie yra susiję ir su praeities duomenimis, matome, kad yra tikrai glaudus ryšys tarp pateiktų duomenų. 2015 metų duomenis yra siejami ir su 17 metų duomenimis. Matote, kad pastaraisiais metais mažėja paklausa. Tai yra tam tikras iššūkis. Mes dabar uh, E, gilinamės į 17 metų scenarius ir atrodo, kad e, tos scenarius mūsų 10 metų planas visiškai atitinka. E, čia, matote, kreivė yra nurodyta kasmetinė paklausa. Na, šiuo metu mes nematome priežasčių paklausai labai didėti, nors gal šiek tiek ir yra jaučiamas tas didėjimas, bet piko metu paklausa tikrai nemažėja. Taigi, kokia turėtų būti dujų tiekimo sistema, kokius iššūkius turėtų būti pajėgę atlaikyti, e, tie iššūkiai nesilpnėja. Dujas e, turėtų būti tarsi papildomas energijos šaltinis šalia atsinaujinančių energijos šaltinių. Uh, nes e, piko paklausos metu ta paklausa iš tikrųjų yra dar didžiulė ir ji auga. Dabar pabandysiu palyginti padėti dujų sektorija e, su padėtimi e, elektros sektorija. Pačioje apačioje, tamsi mėlyna spalva, matote pavaizduotą elektros paklausą 15 metais Ir matote, kad e, yra pastebimas tam tikras sezoninis viravimas. Galbūt labiau jis išauga savaitgaliais, na bet apskritai ta kreivė, ta linija yra gana lygi. Na, o jeigu kalbame apie dujų sektorių, tai dujų sektorius irgi yra pajėgus susidoroti su e, piko paklausa, kurios nematome elektros sektorija. Na ir iš šio grafiko matote, kad dujų paklausa vis dar yra didesnė negu kad elektros paklausa. Ir to reikėtų nepamiršti, diskutuojant apie tai, ar lengva pakeisti dujas kažkuo kitu elektros sektorija. Ir ar tikrai Taip jau būtų lengva užtikrinti, jog pakaktų vien tik tais elektros šildymui ir kitoms reikmėms. Beje, ir e, e, elektros e, infrastruktūros sistema tam dar nėra pasirengusi. Mes varstame ir štai kokį scenarijų. Mes pabandėme palyginti mūsų NSOC tinklo duomenis su kitų stebėtojų duomenimis matote pavaizduotą naują NSOC scenarijų violetinę spalvą. E, Pilkas spalva yra pavaizduotas įprastinis scenarius. Dabar, ką prognozuoja komisija, taip atspindėta kairėje pusėje. Na, iš esmės yra apimtas tas pats laikotarpis ir e, Panašus duomenys yra ir e, pateikiami dokumente World Energy Outlook, tai yra pasaulio energijos prognozės 16 metams. Taigi mes atsižvelgėme ir į kitų susijusių pusių prognozės, e, rengdami savo scenarius. Ir paminėsiu dar vieną dalyką. Ar mūsų scenarijai atitinka ES reikalavimus ir tikslus? Taip, iš tikrųjų visi trys scenarijai atitinka 40 procentų sodų sumažinimo scenarijų. Galbūt e, vienas. Taigi mūsų scenarijai atitinka e, CO2 emisijų mažinimo tikslus. Aš girdėjau ir kritikos, kai kas sakė, ir Briuselėje, ir kitur, kad visi tie trys scenarijai yra suderinti. Kai kas sakė, kad mūsų scenarijai yra tarpusai nesuderinti, bet e, tokie kaltinimai yra visiškai nepagristi. Dabar dėl um, infrastruktūros ir tiekimo saugumą. Mes atlikome šalių analizę remdamiesi N-1 scenarijumi, kuomet nebelieka paties svarbiausio tiekėjo. Na ir jeigu mes pažvelgtumėm į tą dešimties metų planą, tai pamatytumėm kairiai pusiai, kad yra nemažai regionų Europos Sąjungoje, kuriams kultų iššūkių, jeigu uh, dinktų pats stambiausias tiekėjas. Tačiau e, didžioji Europos dalyje e, padėtis yra visai nebloga. Dabar vidurinis paveiksliukas. Čia kalbama apie kiek tolimesnę ateitį. Tai yra 2020 metus. Tai čia pamatytumėte, kad Kai kurios problemos jau išspręstos, o jeigu pažvelgtumėme dar tolimesnį ateitį, tai yra pats kraštinis paveiksliukas dešinėje, 30 metai, tai iš čia akivaizdu, kad tik tais keliose šalise tų problemų dar lieka. Taigi padėtis gerėja ir ji nuolat gerės. Dabar pažvelkime iš kitos perspektyvos. Kas atsitiktų, jeigu nutrūktų dujų tiekimas per Ukrainą? Mes šią problemą irgi tyrėme komisijos pavedimu. kiltų daug problemų Europos pietryčiuose. Bet jau 2020 metais būtų sukurta nauja infrastruktūra, būtų dar labiau patobulinta, patobulintas e, atgrėžtinio srauto tekėjimas žuvės flow. Na ir e, tas trikdžių lygis liktų tik 6 procentai. E, o 30 metais e, iš viso nulinis trikdžių lygis. Mano prezentacija su išvadomis jums bus išdalinta, aš galbūt trumpai paminėsiu investicijas. Daugiausia investicijų reikės rytuose, na, o vakaruose investuojama bus nedaug, tikrai labai nedaug tų investicijų reikia vakaruose. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad dujų infrastruktūra yra geros būklės, jie yra pajėgi susidoroti su paklausa piko metu, yra problemų e, ES pakraščiuose. Reikėtų nepamiršti, kad ne, Europo, ne visoje ES teritorijoje padėtis yra tokia pati ir tai reikia atsižvelgti. Aš dar norėčiau trumpai paminėti ir uh, dujų tiekimą žiemą, bet jau nebeliko laiko. Kągi labai ačiū už šį puikų pristatymą, ačiū už šią labai mums svarbę prezentaciją, ačiū už tai, kad papasakojate, kokia yra pagrindinė padėtis, paminėjote pat, keletą pačių svarbiausių investicinių projektų. Labai gaila, kad mūsų kolegoms neliko daug laiko diskusijoms, galbūt tik 15 minučių. Na, bet paprastai per tokius klausimus laiko ir turime labai mažai. Dabar e, klausimų ir atsakymų sesija. Visų pirma, panas Turmes. Thank you, Jesse. Ačiū, Ježiai. Paskutinės skaidrės, kurias rodė ponas Ingversen. Tikimo situacija Europoje. Uh, Tos skaidrės rodo, kad mes turime pasidžiūgti tuo, kas pasiekta per pastarosius dešimt metų. Prisiminkime pirmąją Rusijos ir Ukrainos santykių krizę. Mes neturėjome jokių galimybių iš vakarų Europos ir um, rytų Europą tiekti dujas. Pagal Baroso mm, rinkinį buvo tada apgręžtas srautas ir mes padėjome šalims, tokiams kaip Lietuva ar Lenkija, įrengti suskistintų dujų terminalus. E, vienintelė šalis, kuri neįtraukta į jūsų skaidrės, tai Rumunija. Rumunija turi savo tradicinius dujų šaltinius. Taigi gerai tai, kad e, po dešimties metų intensyvaus darbo infrastruktūros kūrimo, vidaus rinkos e, stiprinimo. Mūsų infrastruktūra panašu, kad leidžia mums iš tikrųjų e, užtikrinti apsirūpinimą dujomis. Ir ačiū e, ir už tai, kad sureagavote į kritinės pastabas. Tai visada sveikintina. Galbūt dar porą žodžių apie pačius scenarius. Ponas Bensonas man pritars tikriausiai Ar tikitės, kad e, bus skatinama pastatų e, renovacija? Ir antras dalykas, antra tendencija, manau, kad e, vis labiau remiamos atviro ciklo sistemos. Ar jūs atsižvelgėte į tai scenarijuose? Mano antras klausimas būtų poniai Jefimavai. Dėl Baltijos e, valstybių aš manau, kad e, nėra iš tikrųjų tiekimo ir apsirūpinimo problemų. Ten yra suskistintų dujų um, terminalas ir 2008-aisiais įkurtas Vangrid fondas. Taigi turime Latvijoje dabar didžiausią dujų saugyklą. Ir tai yra europinė saugykla, ji nėra Rusijos rankose. Uh, Mm, taigi yra saugojimas, yra Litpol ir yra suskistintų dujų terminalas. Tai kur yra problema, kalbant apie Baltijos valstybės? Aš tikrai tų problemų neižvelgiu. Galbūt jūs galėtumėt detalizuoti, kur jūs išvelgiate grėsmės Baltijos valstybėms. Ir dar viena pastaba. Jeigu jūs teisi, kad mūsų ateitis bus susijusi su Rusija ir suskaisintomis duomis, tai mes iš tikrųjų turime galvoti apie energijos veiksmingą naudojimą Europoje ir turime galvoti apie biokūro gamybą, nes mūsų ūkininkai gamindami biokūrą gali padengti 10-15 procentų energijos poreikių. Kodėl apie tai nekalbama? Pone Kumpulanatri, ačiū pirmininkė, labai daug svarbių dalykų buvo išsakyta ir išgirdome universiteto atstovę, Oksfordo universiteto atstovę. Jau dabar 2017, tai 2020 jau labai labai greitai. O kalbame apie labai didelius uh, projektus, Ir kalbant apie projektus įgyvendinimus laikotarpėje nuo 2008 iki 2020, tai štai turime um, tik tai tris metus belikusius. Aš pati iš Suomijos, šalies, kuri raudonai pažymėta jūsų skaidrėje, mes iš tikrųjų turime energijos atsargas, kurias galime panaudoti e, namų šildymui ir pramoniai taip pat. Aš galėčiau pritarti tam, ką sakė mm, kolega apie tai, kad e, iš tikrųjų Rumunija be reikalo neįtraukta į skaidrės. Turime galvoti apie tai, kaip panaudoti įvairesnius energijos šaltinius. Panas Ilikiuotis. Mes išgirdome labai vertingų pastabų. ES turi numatyti tolesnius savo žingsnius. Panašu, kad e, per artimiausius e, metus, artimiausioje ateityje mes turėsime importuoti suskistintas dujas, bet turime svarstyti ir alternatyvas. Aš turiu klausimą, e, ypač poniai Jefimovai. Kokia būtų jūsų nuomonė dėl išteklių Viduržėmio jūros regiono rytuose? Ten neseniai buvo atrasti dideli išteklių rezervai. Uh, į kurias reikėtų atsižvelgti. Aš kol kas nesu matęs jokių planų tas išteklius pasin, panaudoti. Komisija praeitą savaitę paskelbtame savo komunikate nurodo, kad um, tie ištekliai um, gali būti labai svarbus uh, ES um, apsirūpinimo energijos šaltiniais požiūriu. Ir aš norėčiau išgirsti, kokia jūsų nuomonė galimybė panaudoti tuos uh, išteklius užtikrinant apsirūpinimą energiją Europos Sąjungoje. Ačiū, aš pats turiu taip pat porą klausimų mūsų prelegentams. Pirmiausia, didžiausios kliūtis e, susijusios su tarpvalstybinė infrastruktūra Europos Sąjungoje. Kokios jos yra? Porą, trejata konkrečių. Prašome vertinti. Ir antras klausimas. Be infrastruktūros, ko dar trūksta mūsų vidaus, vidinėje dujų rinkoje, kad e, ji tikrai veiktų. Didmeninė rinka, prekybos taisyklės, ne viskas dar veikia sklandžiai. Europos e, komisija rengia reglamentą šiais ryčiai. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Ar būtų kitų klausimų? Kiti mm, nariai klausimų neturi, taigi paprašysiu atsakyti. Gal tą pačią tvarką. Okay, uh, from the... Iš savo perspektyvos, ką galiu pasakyti. Atviro ciklo e, dujų turbinos, dujos anglis, jeigu mes pasižiūrėtume į 450 scenarių, taip vadinama, e, tai e, uždaro ciklo naudojimas mažiausiai logiškas gal būtų. Vienas iš įdomesnių pastebėjimų e, gali pasakyti, kad e, investicijos doliais mažėja, tačiau pajėgumai nesikeičia. Ir mes e, modeliuodami turėtume įtraukti dujų planus kad būtų galima suvaldyti ir aukštą lygį atsinaujinančių šaltinių E, galutinis bendras dujų suvartojimas e, kis. Galima tai pasakyti. O toliau apie trūkstamą infrastruktūrą. Mes ką pastebėjome? E, valstybės skirtingai sprendžiama tokias problemas kaip saugojimas. Buvo minima pasisakymė šis dalykas. Galbūt dėl tos priežasties tebėra saugojimo įrenginiai, kai kur jie išnyksta, nyksta, ne vienodos sąlygos ES yra. Ir galbūt ES band turėtų pasigilinti šią sritį ir e, siekti, kad konkurencingumas saugojimo e, srityje būtų tarptautinio pobūdžio. Dėkoju, prašom žodis jums. Labai trumpai, tangi laiko neturime daug, visiškai sutinku su jumis dėl biodujų, tai yra vienas iš atsinaunančių išteklių e, valstybių narių 20 metai, 30 e, metai, 40 metų dalis galbūt padidėtų iki 50 procentų kai kur, bet klausimas ir problema yra ta, kad vis tiek šis ties priklausoma yra labai nuo subsidijų ir, ir konkuruojama su žemės ūkio sektoriumi. Taip pat reikia vis tik tai labai daug subsidijų ir reguliavimo e, tam tikrų susitarimų priemonių ir to reikės ilgą laiką. Kol kas negali šis sektorius e, kompensuoti mažėjančių įprastinių gamybos šaltinių Baltiko, Baltijos šalys. Tas regionas, visas regionas priklauso nuo dujų iš Rusijos Atsirado dabar jau infrastruktūra, kuri leidžia užsitikrinti prieigą, tačiau klausimas yra kaina. Alternatyva gali būti brangesnė negu dujos iš Rusijos, tačiau dabar atsirado tos dvi galimybės ir šalis e, gali pasirinkti, kiek jį pasirengusi mokėti, kokią rizikos premiją, kaip įvertina savo saugumą ir kiekvieną šaltinį. Tačiau atsirado galimybė ir kol yra galimybė naudotis vienu ar kitu šaltiniu, saugumo klausimas įspręstas, tačiau kyla kainos klausimas, kuris yra jau kitas klausimas. Jeigu norėtumėte daugiau detalių, galime juos vėliau pateikti. Mes savo tyrimo metu gilinomės į tuos dalykus atsargų. E, atsargos egzistuoja, tačiau Klausimas, kaip ištekliai būtų pateikti į Europos rinką. Kipras, Turkija, dėl šio naujų telkinių pirmiausia reikia išspręsti politinės problemas, bet kol kas to nėra ir kol nebus išspręstos politinės problemos, mes negalėsime kalbėti apie pozityvų rezultatą, tai gali būti veiksnys regione, tačiau yra ir potencialios rizikos. Ir 2009 metų, kaip kad Janas parodė, situacija gerėja laipsniškai net ir labiausiai pažeidžiamose teritorijose Europos Sąjungoje. Ir galime pasakyti, kad e, energetikos vidaus rinka, trečiasis paketas yra įgyvendinama viso Europos Sąjungoje ir reikės paspartinti darbus pažeidžiamose regionuose, o kelias į priekį yra laikytis taisyklių, reglamento ir nebandyti diskriminuoti kurį nors iš išorės tiekėjų, nes po 25 metų e, Rusijos dujos ar e, pasaulinės suskistintos gamtinės dujos tikrai ne europiniai ištekliai Ir jeigu nebus diskriminuojami tiekėjai, tai ir jeigu bus e, pakankamai geros taisyklės, nebus kažkokių vienkartinių reikalavimų taikoma Europa, užsitikrins didžiausią saugumą atsargų ir savo apskritai ir atskiroms narėms. Dėkoju. Dabar Norėčiau pakviesti trečiąjį kalbėtoją Janą Ingverseną atsakyti į klausimus. Taip pat papildyti savo pasisakymą tuo, kuo norėjote. Ačiū, ponė Buzekai. Aš galiu tik tai patvirtinti tai, ką sakė ponas Turmes dėl įgyvendinimo priemonių rinkose, infrastruktūroje yra pozityvių signalų E, dujų perdavimo sistemų operatoriai visoje Europoje konkrečiai realiame gyvenime, gyvenime gyvendina atitinkamas priemonės. Dėl veiksmingumo, našumo, ar į scenarius įtraukėme šį elementą. Yra įvairių scenarijų, kurie rodo skirtingus rezultatus ateityje, kai kas yra pagrįsta infrastruktūra E, žemesnių rezultatų scenarijai rodo, kad veiksmingumas bus didesnis. Mes kūrėme scenarijus nuo valstybių narių ligmens ir keliaujame į viršų ir tokiu būdu atsispindi nacionaliniai kriterijai mūsų modeliavime. Taip pat galima pasakyti, kad mes su uh, su E pradėjome modeliuoti vairius scenarijus e, pagal energetikos e, sistemų operatoriai, kaip energi elektros energijos ir dujų, kokie bus modeliai ateityje žiūrime, tiksliau scenarijai, modeliuojame juos ir gilinamės į tai. Dėl e, CCTG Man atrodo, kad kol kas galima pasakyti porą dalykų. Nemažai jų yra Europoje jau, taigi investuota jau į tą sritį. E, ir yra tam tikrų kitų priemonių Taigi, iš tikrųjų, ekonominių požiūrių labai svarbu naudotis dabartinėmis jėgainėmis, dabartinė infrastruktūra. Taip pat e, turime atsižvelgti tai, kad e, yra CO2 emisijos susijusios su e, elektros gamyba. Taigi, turime galvoti ir apie CO2 emisijų sumažinimą. Tai įmanoma padaryti e, naudojant dujų, didinant dujų naudojimą ir mažinant anglies naudojimą. Be abejo, e, yra tam tikrų su tuo susijusių problemų. Pavyzdžiui, mažos CO2 kainos, jeigu jūs būtų aukštesnės, tai tuomet e, viskas būtų paprasčiau. Taigi mes turime iš tikrųjų galvoti, kaip pereiti mm, prie tinkamesnės sistemos ir mažinti CO2 e, emisijas. Toliau biodujų klausimas. Tai yra tikrai e, didelį potencialą turintis rytis. Mes kaip infrastruktūros operatoriai, e, mūsų vaidmuo ribotas, bet mes esame pasirengę mm, įnešti savo indėlį. Uh, Ir dar, aišku, yra tokių vietų Europoje, kur reikia papildomos infrastruktūros ir mes turime teikti mm, toms reitims papildomą dėmesį. Ir turime siekti, kad visa Europa būtų įtraukta, kad nebūtų tokių um, energetinių salų. Ačiū visiems už pasisakymus ir ačiū už trumpus atsakymus, kas taip pat svarbu, nes laiko turime nedaug. Dėkuoju visiems. Labai ačiū. Speakers. Labai ačiū. Dabar aš norėčiau priekį pakviesti kitus mūsų du svečius, tai yra Tomislav Jurekovič ir profesorius Vanderlinde. Visų pirma, išgirsime reguliuotojo poziciją pas mus atvyko CER, tai yra Europos Sąjungos reguliuotojų tarybos e, pirmininko pavaduotojas. Tikrai labai svarbi taryba, pas mus atvyko pats pirmininko pavaduotojas. Taigi sveikiname poną Jurakovič. Na ir taip pat pasakysiu, kad jis atstovauja ir Kroatiją, tiksliau Kroatijos energijos reguliavimo agentūrą. Ponas Jurekovič didžiąją savo profesinio gyvenimo dalį e, praleido dirbdamas dujų sektorija, ypač dujų paskirstimo srityje, taip pat ir tiekimo srityje. Taigi, gerbiamas pirmininko pavaduotojau, žodis jums, prašom 10 minučių. Atleiskite, kad taip apriboju jūsų kalbėjimo laiką. Actually... Dėkuoju, turėjau e, sutrumpinti savo pasisakymą, tikriausiai visi apsidžiaugsite dėl to. Nematome kol kas skaidrių, bet jas tuoj pat pamatysime. Pabandykime pažaisti. Taigi, dabar jau viskas matyti labai gerai. Ponios ir ponai, norėčiau pasakyti, kad aš esu vienas iš penkių vicepirmininkų, bet man labai malonu pas jūs lankytis. Mes e, Europos energetikos reguliatorių taryba, dirbame visi kartu, 28 šalių atstovai. Ser, mes esame ne komisijos agentūra, bet e, kita struktūra, kurioje e, dirba valstybių narių atstovai, reguliavimo atstovai ir dirbame jau daugybę metų. Aš dabar bandysiu per 7-8 minutės jums pristatyti informaciją. E, duomenų jums daugybę pateikė anksčiau kalbėję prelegentai ir pristatysiu mūsų nuomonę, mūsų nuogastavimus energetikos reguliuotojų dėl e, suskystintų gamtinių dujų vaidmens e, atsargų e, saugumo srityje ir paminėsiu, ko trūksta, kokių jungčių, kokių elementų, bent jau ponė išgirdau per ateinančias minutės ir pakalbėsiu šiek tiek apie Kroatiją ir e, Kirksaloje esantį terminalą bet e, ne, nu, nenoriu jums pristatyti jūsų užpilti skaičių duomenų lavina, nors reguliatoriai dažnai taip daro, bet aš pabandysiu e, to nedaryti. Taip pat nekalbėsiu nuo priklausomumo, nes energetinio visi e, puikiai tą supranta, taip pat ir reglamentavimo srities atstovai, ką ateitis reiškia. Mes E, siekėme sumažinti dėl atsinaunančių šaltinių priklausomybę nuo dujų. Ir yra tam tikros priemonės, kurios tai ypatingai akcentuoja. Ir e, tikimės, kad e, tiesiogiai, netiesiogiai paklausa mažės. Tokiu būdu bus sustiprintas saugumas e, dujų tiekimo, sumažės e, problemų dėl tos mažėjančios paklausos. Bet jūs apie energetinę priklausomybę jau girdėjote, taigi daugiau nieko nesakysiu. Toliau, kas vyksta, kas daroma, galvojant apie ateitį, 16 metais buvo paskelbtas komunikatas dėl ES strategijos dėl suskisintųjų gamtinių dujų ir dujų saugojimo. Parlamentas spalio mėnesį patvirtinto rezoliuciją ir joje buvo akcentuojama tai, kad ES strategija e, e, yra patvirtinta, galvojama apie 50 metus ir e, reguliavimo atstovai taip pat tuos klausimus svarsto. Mes suformavome keletą specialių grupių. Aš pats esu pirmininkas vienos specialios darbo grupės e, dujų e, tiekimo saugumo ir taip pat mūs, dėl mūsų prioriteto vadovauju dviems toms grupėms. Ir dabar gamtinių, suskisnų gamtinių dujų e, svoris, užtikrinant saugumą. Tai yra dviejų elementų kombinacija. Šio, šis dujų tipas jau seniai pripažįstamas kaip vienas iš svarbiausių e, elementų, norint užsikri, užsitikrinti e, didesnį saugumą. Ir kitas dalykas, e, vis tik tai vaidmuo dviejopas e, šių dujų daugelį ES vietų infrastruktūra yra, bet reikia kalbėti ir apie saugumą, apie normalų įprastinį verslo modelį. Taigi saugojimas ir suskistintos gamtinės dujos gali užtikrinti tokį lankstumą. Kita vertus, atsargų tiekimo saugumas nuo 2009 metų e, minimas vis dažniau ir šis lankstumas E, ir siemas su gamtinių dujų privalumais. Reikia pasižiūrėti į šių dujų vaidmenį, kalbant apie e, saugumą tiekimo ir apie rinką. Kol kas rinka yra nelabai lanksti. E, kiekvieną dieną jų neužsitikrinsi, bet jeigu noriu, tai tik kasdien reikia rimtos infrastruktūros. Taigi yra derinys įvairių dalykų. Reikia atsižvelgti ir patį verslą susijusį su e, suskysinamis gamtinėmis dujomis ir kitas elementas e, šių dujų vaidmuo saugumo e, tiekimo kontekste. Ir matome, kaip naudojami veiksmingai ar neveiksmingai terminalai gamtinių suskysintųjų dujų. Tai yra dvi monetos pusės. e, visiškas užpildymas ir dalinis užpildymas. E, jeigu yra lankstumas užtikrintas, tai mm, galima e, užpildyti spragas, kurios leidžia padinti veiksmingumą. E, O jeigu kalbėsime rinkos terminais, tai suskysintos gamtinės dujos e, gali būti vertinamas kaip e, lankstumo priemonė, kaip pirminis e, šaltinis. Kokie kyla klausimai dabar reguliavimo institucijoms? Klausimas. Trumpalaikėje perspektyvoje galima perėti nuo trumpalaikio prie ilgalaikio modelio ir užsitikrinti lankstumą. Jeigu kalbėsime apie saugumą, tai yra ilgalaikė perspektyva, tam reikia investicijų į infrastruktūrą ir e, rytų ar pietryčių Europoje jau kai kur problemos sprendžiamos, tačiau dažnai e, minimas šios teritorijos kaip e, tos, kuriuose trūksta dar infrastruktūros. Ir kaip regionė dimensija atspindėti, kalbant apie trūkstamą infrastruktūrą ir kokie yra reguliavimo pavojai. Jeigu pasižiūrėsime į rinkos reguliavimus, tai reguliuotojai pirmiausia kontroliuoja monopolijas, taip pat uh, jie prižiūri vidaus energetikos rinką ir siekia taip pat, uh, kad būtų veiksmingai naudojama infrastruktūra. Mes pateikėme analizės, išvadas, kurias galite matyti, kurių santrau galite matyti čia. E, žinome, kad skistintos gamtinės dujos yra labai svarbus e, šaltinis diversifikuojant e, apsirūpinimą dujomis, bet reikia daugiau informacijos, daugiau skaidrumo. Per pastarosius keletą metų jau yra sukurta, pavyzdžiui, skaidrumo platformų, kurios leidžia rinkos veikėjams pasižiūrėti, iš kur galima geriau atsivežti dujų ir kokios gali kilti infrastruktūros problemos. E, toliau e, galima galvoti apie suskaisintų gamtinių dujų keitimosi platformą. E, galima galvoti apie tokią bendrą platformą. Ir daugiau reikia lankstumo Pavyzdžiui, gali kažkokios, galima galvoti apie kažkokią skubios pagalbos platformą pareng, ir inkom, inkorporuoti tai į regioninį planą, kad būtų galima užtikrinti didesnį e, gamtinių suskystinų gamtinių vaidmenį. E, esant susidarius ypatingoms situacijoms. Taigi reikia taikyti taip vadinamą 994 principą šiais ryčiai. Dar galiu pasakyti, jog reguliuotojai susiduria su tam tikromis problemas. Pavyzdžiui, jeigu mažės dujų vartojimas, turėsime infrastruktūrą ir vis mažiau dujų keliaus jie. Tokiu būdu uh, gali kilti pavojus, kad tas turtas nebus naudojamas. Ir gali susidaryti užburtas ratas, mažesnė paklausa. E, tokiu būdu e, reiškia, kad tarifai kaina didės dėl to, kad nepakankamai yra naudojami, naudojama infrastruktūra dujotiekiai. Dėl to kyla e, problemų dėl naujos infrastruktūros ir tai labai aktualu reguliuotojams. E, už paklausos pusės reikia užsitikrinti minimalę rinkos poziciją ir taip pat minimalę poziciją, kad būtų užtikrintas tiekimo saugumas. Kitaip gali situacija komplikuotis. Mes norime perspėti visus dėl to bet mūsų padėtis nėra išskirtinė. Reguliuotojai gilinasi į kiekvieną individualią situaciją ir bando ją ir dėti į regioninį kontekstą. Dar pačioje pabaigoje noriu pateikti Jums Kroatijos projekto pavyzdį, nes man atrodo jisai atspindi mano visus paminėtų susirūpinimo elementus. E, pagal šį projektą tam tikrose situacijose, kai rinkos paklausa neskatins projekto, sunku bus įgyvendinti. Dešimtasis dešimtmetis, dešimto amžiaus pradžia ir klausimai. Ar galima užsitikrinti kad ekonomiškai pasiteisins e, tokia struktūra, kaip suskaisintų gamtinių dujų terminalas. Visas regionas turės susitelkti, ES turės e, suteikti paramą, kad būtų galima įgyvendinti šį projektą. Matome, kad dabar Kroatijoje perdavimo sistemo operatoriai taiko ypatingai aukštus tarifus Ir jeigu dar papildomų sąnaudų atsiras, gali kilti pavojus visam sistemos e, funkcionavimui, konkurencingumui. Ir e, noriu pasakyti, kad taip yra daug iššūkių, pirmiausiai dėl geopolitinės padėties, taip pat neaišku, kokį vaidmenį ateitie vaidins e, dujos, ar bus regioninių E, reikės ieškoti regionių sprendimų ar platesnių. Aš tikiuosi, kad e, atsakiau į kuriuos jūsų klausimus. Labai ačiū už šią prezentaciją. Jinai visiems mums, ko gero, buvo labai aiški. Dabar kitas mūsų svečias, Kobi Vanderlinde. Jis yra Clean Gendal e, International Energy direktorė. Ji yra direktorė. Uh, Ji taip pat e, e, dirba ir universitete. Leiden universitete, bet taip pat ji e, dirba ir Oxfordo instituto Oksfordo energijos studijų institute, tai dar viena Oksfordo atstovė. Na ir taip pat jį dirba Karališkame tarptautinių reikalų e, institute Londone Chatham House. Taigi bus kalbama apie ES dujų rinką, diversifikavimą. Tvarų diversifikavimą tai yra labai svarbus dalykas, prašom. Labai ačiū, ačiū už tai, kad mane čia pakvietėte. Aš visų pirma pasakysiu, kad pabandysiu kalbėti ilgiau kaip 10 minučių, nes jau buvo kalbėta apie suskistintų gamtinių dujų rinką. Aš e, pateiksiu keletą kitokio pabudžio pastabų. Remsiuosi tais tyrimais, e, kurie buvo atlikti Hagoje, Niderlanduose. Mes vis dar esame ES dalis, nesu Brexit šalininkė. E, aš dirbu ir Hagoje, ne vien tik Oksforde. Dar mūsų atlikti tyrimai prieinami visiems. Jeigu jie jums įdomus, galite susipažinti. Taigi, ką mes tyrėme? Mes gilinamės iš tai kokį dalyką. Norint nustatyti, kiek reikia importuoti dujų, reikia žinoti, kokia yra dujų paklausa. Ir tam mes naudojame įvairius prognozių scenarius. Jie tikrai labai skirtingi. Na ir panašu, kad daugelis tų scenarijų nėra labai palankus ir dėl to investuotojams nelabai aišku, ko yra siekiama, kokia yra Europos dujų rinka. Aišku, verslininkai yra pripratę rizikuoti, bet kartais ta rizika tiesiog per didelė. Mes bandėme dirbti su Europos energijos agentūros scenarijais tam, kad geriau suprastumėm, e, kuo paremti tokie scenarijai. Ir tikrai būtų labai gerai, jeigu būtų daugiau skaidrumo dėl mokslinio institutų naudojamų modelių. Taip pat e, reikės daugiau atsižvelgti ir atsinaunančius energijos šaltinius. Ir tą patį pasakyčiau apie dujas. E, matome, e, kaip smarkiai gali skirtis importuotų dujų kiekiai. Taigi tie skirtumai yra tikrai didžiuliai. Šią skaidrę praleisiu, nes apie daug tai kalbėjo kiti svečiai. Jau buvo kalbėta apie dujų tiekimą dujotekiais iš tų pasaulio kampelių, kurie buvo nurodyti skaidrėje. Mes ypač didelį dėmesį skiriame Rusijai, Rusijai nes ji gali užtikrinti gana lankstų tiekimą, bei dujas nesunku atsigabenti į Europą. Uh, Ukrainos sistema yra visiškai atvira. Ir mes taip pat bandėme atsižvelgti, kokiu gali kilti kliūčių susijusių ir su um, suskistintomis gamtinėmis dujomis. Ir dabar pabandysiu atsakyti į vieną anksčiau pateiktą klausimą. Kartais taip atrodo, kad mes patys netikime savo vidaus rinkos taisyklėmis. Svarbu baigti formuoti vidaus bendrą rinką, bet kartais problemą gali išspręsti ne e, dujos, bet kažkokia tai kitokia alternatyva. Taigi čia reikia nepamiršti ir integruotos energijos sistemos ir Labai svarbu baigti formuoti bendrą rinką ir ją tikėti. Mes patys save turime tuo įtikinti, kad ta bendroji veik, e, rinka veiks, ne vien tik tais kitas pasaulio šalis. Taigi labai svarbi e, stipri bendra rinka. Mes atlikdami tyrimus orientavomės Europos Sąjungą kaip į vieną vienetą, ne į atskiras valstybės narės. Praleisiu suskistintas e, gamtinės dujas, nes noriu perėti prie kito aspekto, tai yra patikimas tiekimas. Ir čia paminėčiau štai, ką. Kai kalbame apie nepatikimą e, apsirūpinimą energiją, mes e, minime geopolitinės priežastis, sakome, kad galbūt yra tik vienas tiekėjas, kad tiekimas vyksta vien tik tais per vieną regioną. Ir e, mes turime taip pat nepamiršti ir strateginių priežasčių, geopolitinių priežasčių, o taip pat ir ilgalaikių sąlygų. Ir kodėl aš apie tai dabar kalbu? šie keturi aspektai turi labai įdomių tarpusavę sąsajų. Kartais mes jų tiesiog nesuprantame. Ir kai kalbame apie patikimą apsirūpinimą energiją, mes turime patikslinti, ar kalbame apie praktinį, ar apie strateginį, ar apie geopolitinį, ar apie dar kokį apsirūpinimą, ar kokias konkrečiai problemas. Jūs esate gavę visas mano skaidrės, taigi nesirūpinkite, jeigu aš kai ką ir peršoksiu. Pažvelkime į sistemą. Ir e, IEA ir Oksfordo institutas e, teigia tą patį. Iki 2000 25 metų matome, kokia bus plati rinka, atsiranda vis daugiau suskistintų dujų terminalų, ir iš Australijos, ir iš JAV. Taigi, e, vis daugiau tų terminalų ir taip pat e, Rusija e, yra pasirengusi parduoti Europai papildomus 100 milijardų kubinių metrų. Taigi padėtis neįtempta, ko gero pati ramiausia padėtis per daugelį metų, nes buvo tikrai nemažai padirbėta vidaus rinkoje. Aš čia norėčiau pritarti kolegai Turmes, kuris sakė, kad jau tikrai buvo nemažai padirbėta su uh, sistemų sujungimu ir taip pat ir ves flow srityje. Bet būtent dėl to reverse flow principo mes ir galėjome rinktis, mes turėjome daugiau galimybių ir daugelįje Europos e, regionų to buvo pasinaudota. Manau, kad yra puikia galimybė ir ją reikėtų naudotis, kol įmanoma. Taigi tam turėtumėm e, skirti nemažai dėmesio. Taip pat dar nepilnų pajėgumų naudojami ir LNG arba suskistintų gamtinių dujų dujotikiai. Duj, Tai kokios būtų išvados? Mes dabar, padėtis dabar yra gana rami, e, rinka yra likvidi, e, tiekimas yra pakankamas, jaučiamas netgi perviršis, matoma ir tam tikra konkurencija. Ir dabar net ir svarbu, kam priklauso kokia rinkos dalis. Nes rinkos dalyviai konkuruoja ir kol tokia padėtis ir išliks, netaip jau um, svarbu, kaip jie konkuruoja. Jeigu mes sumažinsime kliūtis uh, konkurencijai, jeigu mes uh, netrukdysime investuoti tiems verslininkams, kurie nori uh, rizikuoti, tai viskas ir išliks gerai, bet tokia padėtis gali ir nesitestam, žinai. Ir manau, kad apie tai irgi reikėtų pagalvoti. Reikėtų pagalvoti apie tai, kas atsitiktų, jeigu padėtis rinkoje taptų e, labiau įtempta ir kiek ji būtų labiau įtempta. Daug kas priklausys nuo to, kaip Azija elgsis su suskystintomis gamtinėmis dujomis jeigu Azijos e, šalis Azijos šalis bus pasirengusios mokėti daugiau, tai tuomet Europai gali būti sunkiau įsigyti daugiau dujų. Ir tuomet e, mes neturėsime tiek daug galimybių dėrėtis. Ir dėl to esame šiek tiek susirūpinę. Mes turime pagalvoti apie laikotarpį po 30 metų ir taip pat apie tą, fakt, apie tą faktą, kad nuo 2008 metų Europos dujų įmonės yra tarsi susilpnėjusios, jos galbūt dabar net nenori galvoti apie tokią tolimesnę tolimą ateitį, kai padėtis rinkoje gali tapti įtempta. Ta. Tai aš siūlyčiau jūsų komitetui pagalvoti apie tai, kaip tokiu atveju mes galėtumėm padėti. Kai kurios įmonės gali pirkti dujas kartu, turi tokį leidimą. Jos gali apjungti paklausą, dėl to turi didesnę perkamąją galę. Galbūt tai pavyktų įgyti geresnę padėtį rinkoje, konkuruojant su pirkėjais iš Kinijos ir Indijos. Ačiū. Ačiū, ačiū abiems prelegentams. O dabar mm, klausimai. Ar norėtumėte užduoti klausimų? Aš užduosiu porą trumpų klausimų antrai mūsų kalbėtojai vienoje iš jūsų skaidrių, e, kur buvo kalbama apie suskistintų gamtinių dujų terminalus. Vienas terminalas buvo nepažymėtas, kuris veikia per pastarosius dviejus metus e, Lenkijoje. Yra toks terminalas. Ar yra priežastis, kodėl jis neįtrauktas į skaidrę? Gal jis kažkuo kitoks? Nes tas terminalas veikia per paskutinius dviejus metus, taigi tai nėra visiškai naujas terminalas. Ir nedaug tokių terminalų turime prie Baltijos, jūro, e, Baltijos jūroje, vienas e, Klaipėdoje, Lietuvoje, o čia Lenkijoje kitas. Ir daugiau kitų nėra, taigi čia svarbu būtų pažymėti. Ir dar vienas klausimas reguliavimo institucijoms Ką Jūs manote apie nereguliuojamas dujų kainas visose ES valstybėse narėse? Nes reguliuotojų požiūris yra labai svarbus, kalbant e, apie tiekimo saugumą. Kaip Jūs matote situaciją? Taip, jūs teisus, terminalas nepažymėtas, e, galbūt aš galėčiau parengti naują skaidę su visa informacija. Pirmininkas, ne, man pakanka žinoti, kad nėra priežasčių ypatingų, kodėl ta informacija neįtraukta. Ir toliau klausimas apie nereguliuojamas kainas. Ačiū. Jeigu čia bendro baudžio klausimas, tai galiu pasakyti, kad visi reguliuotojai, aišku, siekia galiausiai, kad būtų eliminuotas poreikis reguliuoti kainas reguliuojamos kainos yra nukrypimas nuo rinkos principų ir taip iškraipomi rinkos santykiai, bet vėlgi savaime jos nedingsta tos reguliuojamos kainos ir visi reguliuotojai supranta, kad yra tam tikros sąlygos, kurios turi būti um, pasiektos, kad būtų galima turėti nereguliuojamas kainas. Uh, Aš kalbėjau apie prieinamumą. Tai buvo įrašyta vienoje iš e, mūsų skaidrių. Tai yra labai svarbus elementas. Jeigu bus pasirinkti rinkos sprendimai šimtaprocentiniai, tai yra nesikišti, netaikyti valstybės e, priemonių, nesikišti krizių situacijose, tai iš tikrųjų bus liberalizuotos e, kainos bet bus pasiektos tokios kainos, e, kurių negalės sauliaisti kai kurie vartotojai, kai kurios valstybės narės ir taip toliau. Taigi yra tam tikras procesas, e, kuris, e, kuriuo siekiama pasiekti nereguliuojamų kainų. Ar tai kažkaip paveiks tiekimo saugumą? Taip. Bet iš tikrųjų nereguliuojamos kainos gali būti ne visiems e, įkandamos. Taigi tai nėra labai paprastas klausimas, bet ilgainiui taip reikėtų nereguliuojamų klausimų. Pirminkės, taip suptinku, kad tai nėra paprastas klausimas. E, visi reguliuotojai, ko gero, taip pat ir atsakytų atvirai. Ačiū abiems kalbėtojams. Very clear uh, speeches. Uh... Ačiū visiems už aiškius pasisakymus. Mūsų seminaras buvo skirtas ES energijos nepriklausomumo, tiekimo saugumo ir šaltinių įvairinimo temai. O dabar norėčiau mm, šiek tiek pakeisti mūsų kitų darbo tvarkės punktų tvarką. E, pirmiausia, grįžtamoji informacija iš vykstančių dėrybų. Didmeninė tarptinklinio ryšio rinka. Pone Kumpulanatri yra mūsų pranešėja. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Esu tikra, kad visi žinote, kad baigėsi trilogo dėrybos praeitą antradienį, baigėsi paskutinis etapas ir galiu pasakyti, kad pasiektas labai susitarimas. Ačiū Manui Riubikui, Tošionovskijui, kitiems parlamento nariams. Mes tikrai dirbome kaip stipri komanda. Ir trilogo pirmininkas Taip pat e, jo darbas buvo labai vertingas. E, kalbėjome apie skirtingas e, kainas, operatorių skirtingas nuomonės, bet dabar tos nuomonės, aišku, jų tebėra. Kalbame apie gigabitų informacijos siuntimą per penkias sekundės. Mes turėjome prisitaikyti prie rinkos realybės ir mes norėjome, kad būtų atlikta šių teisės aktų peržiūra 2019 pabaigoje ir kad būtų teikiamas naujas teisėkuros pasiūlymas, jeigu to reikėtų. Apskritai, manau, kad buvo akcentuotas skaidrumas ir dabar galime tikrai parodyti e, e, žmonėms, ką reiškia vidaus rinka. Dėrybos dėl duomenų buvo sudėtingiausios, prisimenate, ko norėjo komisija 8,5. O mes norėjome siekti 2,2 eurų vidurkio. Taigi tokios buvo mūsų pozicijos. Ir galiausiai parlamentas paprašė, mm, kad būtų patvirtinta pusė komisijos pirminės nurodytos kainos. Mes iš tikrųjų norime skaitmeninės erdvės ir kad jie galėtų naudotis europiečiai, kad jiems nereikėtų išsijungti mobilių telefonų kertant sieną. Taigi, tai skaitmeninės ekonomikos diskusijų dalis ir mūsų komitetas, aišku, suinteresuotas, kad tie sprendimai būtų realiai įgyvendinti. Na ir tikrai įsitikiname, kad e, turint stiprią komandą galima daug ką nuveikti čia parlamente. Taigi norėčiau padėkoti visiems kolegoms už paramą. Ir e, tikėkime, kad padarėm dar vieną žingsnį pažangos link. Ačiū toliau mūsų šešėlinį pranešėjai, ponas Riubik. E. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti pirmininkui Buzek už tai, kad jis taip puikiai vadovavo trilogui. Jau vyko keli darybų etapai. Paskutinis darybų etapas truko iki pirmos valandos ryto. Tikrai buvo puikiai deramas. Labai ačiū už tai ir tau, ir kitiems kolegoms. Buvo puiku pamatyti, kaip e, Europos parlamentas e, dirba kaip viena komanda. Aišku, Mes dar toli nuo tokių kainų, kokių norėtumėm. Kai, kurie, kai kurios kainos tikrai aukštos, mes jau dešimtį metų bandome pažaboti tarp tinklinio ryšio paslaugų kainas, gyvendinti telekomunikacinių paslaugų paketą. Tai ten svarbu uh, turistams ar verslininkams, kurie dažnai keliauja ir ilgai lieka užsienyje. Taigi mums svarbu susitarti dėl sąžiningų taisyklių tam, kad vartotojai galėtų pasinaudoti konkurencinę padėtimi ir kad vartotojas nebemokėtų papildomų kaštų išvažiavęs į kitą šalį. Manau, kad jau pasukome teisingą linkmę. Bet mes kol kas dar nebaigėme formuoti skaitmeninės bendros rinkos. Mes negalime įsigyti telefono kortelės kitoje valstybėje narėje. Tam, kad gautumėm patį palankiausią tarifą, tai ko gero būtų tolimesnis žingsnis. Kalbant apie didmeninę prekybą, yra svarbu suteikti galimybių ir smulkiesiams prekiautojams. Jeigu vienas gigabaitas kainuoja 50 eurų, tai galbūt nuvažiavus į kitą šalį, tas vienas gigabitas kainuoja 77 ir vartotojas e, moka skirtingus tarifus. Jeigu po 20 metų mes tuos tarifus sumažinsime nuo, pavyzdžiui, 2,77 iki 2,50, tai jau būtų pasiekimas. Mes daug mąstėme, e, nustatydami tokias ribas, norėjome, kad jos būtų išmintingos e, ir manome, kad 5G tinklo įdėgymas irgi būtų didžiulis žingsnis į priekį. Dėkui. Panas Tošenovskis, šešėlinis pranešėjas. Aš taip pat norėčiau įvertinti mūsų kolegės Miepetrą kantrybę olimpinę, kuri dirbo nuo pusės septintos vakaro iki pirmos ryto. Ji buvo labai rami, kantri, teikė savo pasiūlymus. Deja, iš mūsų niekas nepaskaičiavo, kiek pateikta pasiūlymų. Bet manau, kad mes visi prisiminsime tai kaip ypatingą laiką, kur galbūt ne visuomet buvo labai malonu, kada ne visuomet buvo malonu dirbti, tačiau Jūs likote su mumis visą laiką. Man tai labai e, buvo svarbu, nes matėme, kaip galime imtis veiksmų svarbių Europai ir bandėme, e, kad ne, užtikrinti, kad nebūtų perteklinių reikalavimų rinkai, kurie jai pakenktų. Ir manau, kad mums pavyko pasiekti mūsų tikslų ir e, didieji veikėjai prisidėjo prie to, kad mes pasiektume mm, kai kurių rezultatų. Yra numatytos tam tikros e, ribos, kurios leis mums tikriausiai užtikrinti žemesnės kainas. 2019 metais e, taip pat bus atliekama peržiūra ir bus pasižiūrėta, ar nėra pernelyg dideli tarifai ir kaip didmeninė kaina atrodo, kaip mažmeninė kaina atrodo ir tai labai svarbu šiai rinkai. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems kolegoms e, Mėpetrai, Pol ir e, Jerži, tau taip padėkoju. Ačiū už darbus. Ir aš žinau, kad vidurnaktį atrodė, kad niekas mums ne, nepavyks mums tarti, bet viskas baigėsi gerai. Ar kas nors dar nori ką nors pasakyti, kolegos? Dėkuoju, pirmininkė. Norėjau tik padėkoti Mei Petrai ir taip pat visų kitų frakcijų kolegoms, nes tai yra didžiulė pergalė. Mes tokiu būdu siunčiame signalą UKIP, Jungtinė karalystė ir tiems, kurie nori kietojo breksito jungtinės karysės piliečiai ir verslas nukentės nuo to, kadangi mes e, matome, kaip naudinga dirbti kartu visoms 28 valstybėms narėms. Ačiū. A, Mie Petra, jis. E, prašom, Mie Petra. E, The Guardian šiandieną buvo straipsnis vienas, kai girdėjau, ir bus, klaus, buvo klausimo kitų žiniasklaidos priemonių keliamas klausimas, kaip viskas bus. Aš turiu interneto dienoraštį ir pasižiūrėjau Google. Dabar, e, jeigu aš važiuoju į Serbiją, 24 centai per minutę, Kroatijoje 65, o E, paskui tai nieko nekainuos ir nežinau, kiek reikės mokėti, jeigu skamino bus iš Junktinės karalystės ir jeigu tikrai bus tas kietasis brekstas pasirinktas. Kartais labai sunku paaiškinti, kas yra e, bendroji rinka. E, dėl 9900 eurų vienam giga. Tai, taigi tiek dabar. Dėkuoju dar kartą norėčiau pasveikinti mūsų pranešė, visiems šešėliams pranešėjams padėkoti, mūsų komitetą pagirti, nes mes visi kartu dirbome ir balsavome ir galėjome pasiekti e, tai, ko norėjome. Ačiū, sveikinu jūs visus. Dabar einame prie kito klausimo Europos standartai. Reglamento įgyvenimas, mūsų pagrindinis pranešėjas yra Hansas Olafas Henkelis. Noriu Jums priminti vieną labai svarbų dalyką. Mes esame asocijuotas komitetas, pagal 54 taisyklę dirbame, tai reiškia, kad turime išskirtinę kompetenciją dėl informacijos ryšių technologijų standartizavimo prioritetų, tokių kaip debesies kompiuterė, 5G komunikacijų tinklai, kibernetinis saugumas ir duomenys. Uh, Taip pat turime išskirtinę kompetenciją dėl klausimų susijusių su inovacijomis Horizontų 2020 pagal bendrąją standartizavimo iniciatyvą. Ir dalėmės kompetenciją dėl informacijos e, ryšių technologijų standartizavimo prioritetų daiktų interneto srityje, nes su IMCO esame kartu atsakingi su, e, už šį klausimą. Ir aišku, mes galime pareišti savo nuomonę dėl kitų klausimų, tačiau ne e, taip tvirtai, kaip dėl tų kitų mano paminėtų keturių ar penkių sričių. Taigi, ponė Henkel, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiami kolegos, šiandieną e, svarstysime mūsų komiteto nuomonę apie standartizavimą. Mm, Dėkuoju, pirminkė, brangus kolegos. Šiandieną mes svarstume mūsų komiteto nuomonę apie standartizavimą. E, pirmiausia, galvosime apie informacijų ryšių technologijas ir noriu padėkoti šešėlėms panešėjams už jų išsakytą nuomonę per pirmąjį susiekimą. Bandome uh, atsižvelgti jų nuomonę, kad būtų galima parengti subalansuotą dokumentą. Sulaukėme iš įvairių suinteresuotų subjektų nuomonės, e, komentarų ir jie ganėtinai pozityvus, bet reikės kai ką pakoreguoti ir dar norėjau pasakyti, kad pakeitimus galima pateikti iki rytojus 6 valandos po pietų. Kas svarbiausia e, yra projekte. Mes pirmiausia e, sakome, kad strategiškai svarbus yra ir tas standartizavimas inovacijoms ir augimui Europoje. Taip pat e, sakome, kad labai svarbu tarpusavio saveikumas, norint užtikrinti, kad skaitmeninė ekonomika gerai funkcionuotų ir e, taip pat ieškant sprendimų, teikiant paslaugas. Mes e, pripažįstame, kad savanoriškas įtraukus į sutarimo orientuotas standartizavimo procesas yra veiksmingas. E, tokiu būdu pasiekti užtikrinami bendri standartai ir komisija yra prioritetus jau apibrėžusi IRT standartizavimo srityje. Ir labai tai svarbu elektroninės sveikatos, išmanio ir efektyvaus energijos vartojimo, išmanių transporto sistemos, pažangiosios gamybos e, srityse. ERT standartizavimas atrodo vis tik tai dar kelia nemažai problemų, reikia veiksmingai spręsti šios klausimus. Dėl to mes raginame ir toliau dirbti, kad būtų galima užtikrinti MVI lengvesnę prieigą ir taip pat e, sutelkti įvairius sektorius. E, užtikrinant e, IRT standartizavimą veiksmingesnį, vertikalųjį. Reikia užtikrinti lengvą prieigą MVI ir, pavyzdžiui, galima numatyti joms mažesnį mokestį ir ilgalaikės strategijos reikia, kuri būtų skirta bendradarbiavimui tarp įvairių sektorių. Mes norime, kad visos suinteresuotos pusės užtikrintų, kad toks bendras darbas būtų veiksmingas. E, mes, ne, mes nebūtinai turime kalbėti vieną standartizavimo e, struktūrą, bet sakome, kad tos struktūros, kurios veikia, turi veikti veiksmingai ir gerai. Ir e, reikia kalbėti apie tai, jog ES galėtų užtikrinti koordinatoriaus vaidmenį tarptautinėse struktūrose. Uh, E, komisija, taryba, Europos standartizavimo organizacijos e, taip pat turi būti informuotos apie mūsų pažangą šioje srityje. Dėl globalių standartų prašome, kad komisija kartu su tarptautiniais partneriais apibrieštų bendrą darbo tvarkę standartizavimo srityje, kurie atspindėtų bendrus interesus, įskaitant tokius klausimus kaip debesies kompiuteris kompiuterija ar e, kibernetinis saugumas. Reikia subalansuotos politikos, intelektinės nusibės teisių, požiūrių, reikia e, informacija pagrįsto požiūrio toliau, e, plėtojant licencijavimo sistemą, kad atsižvelgtume į dinamišką, dinaminę ekosistemą ir taip pat reikia, kad investicijos šioje srityje atsipirktų ir kad būtų užtikri, galima užtikrinti e, prieigą prie standartizuotų technologijų. Dėkuoju dabar šešėliniai pranešiai, ponė Spirakė, EPA vardu. thank the rapporteur, Mr. Ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti pranešėjui Henkeliu už tikrai puikų darbą, bendradarbiavimą. Galiu, noriu Jūs informuoti, kad tikrai pranešėjas klausėsi mūsų idėjų, jas atsižvelgia. Aš ketinau pat teikti pakeitimų EPP vardu. Na ir jie atitinka tų diskusijų dvasę, kuri vyravo šešėlinių pranešėjų susitikime. Mes kalbame apie tai, kad reikia atsižvelgti ir į mažas įmonės, ir didelės įmonės, ir į vartotojus. Tai yra trys svarbus ramšiai. Ko gero, visi pritarėme, kad Standartizacija e, e, ICT srityje yra tikrai labai svarbus dalykas ir mes turime užtikrinti, kad tie standartai būtų dar veiksmingesni. Baigdama dar kartą dėkoju pranešėjui Henkel. Ačiū toliau SND vardu, pane Griffin. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti e, pranešėjai už tai, kad jis vadovavosi tokiu visą apimančių požiūriu. Mes ketiname irgi pateikti pakeitimų ir jie bus teikiami atsižvelgianti mūsų pasiektą susitarimą. Mums svarbu, kad būtų sukurti standartai. ICT srityje jie turėtų būti paremti rinkos dėsniai, savanoriški, paremti susitarimu. Europos Sąjunga nesugebės pasiekti daiktų interneto tikslų, nesugebės sukurti skaitmeninės rinkos be standartizuotos sistemos. Taigi e, mes turime remti ir 5G tinklo kūrimą, daiktų internetą, debe, internetinė debesija ir taip toliau. Mes norėtumėm, kad būtų sukurti ICT standartai europinių lygmenių ir kad tarp institucijų vyktų dialogas tos standartus kuriant bei taikant. Uh, Taip pat svarbu nepamiršti ir mokslinių tyrimų. Jie labai priklauso nuo technologijų plėtros. Jeigu mes nesukursime tinkamų standartų, mes nesugebėsime tinkamai konkuruoti globaliame pasaulyje, mūsų įmonės nukentės konkurencinė kovoje. Baigtama dar kartą dėkoju pranešėjai. Ačiū, mėla kolega. Toliau Alda frakcijos vardu. Pane Koravan Nuvenhuizen. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai Henkel už puikų darbą. Ko gero visi galime sutarti, kad pateikta puikia nuomonė, jos tekstas subalansuotas, ten atsižvelgiama ir į tarptautinį kontekstą. Raginama, jog standartizacijos procesas būtų spartus tie standartai taip pat turi būti nenuleisti iš viršaus. Mes džiaugiamės, kad pranešėjas atsižvelgia visus šiuos aspektus. Ir galbūt dar viena pastaba apie šią nuomonę. Gaila, kad čia nepaminėta, kodėl reikia e, dėti daugiau pastangų, kuriant ICT standartus. E, tos priežastis tai yra skaitmeninė ekonomika, skaitmeninė vidaus rinka. Na, o ITRE komitetas yra įsipareigojęs dirbti šiose srityse. Tai galbūt mes tą galėtumėm irgi pranešti savo kolegoms iš IMKO komiteto. Daiktų internetas ateinančiais metais labai auks ir mums reikia tinkamų standartų. Jeigu mes jau kalbame ir apie visas kitas, kitus prioritetus, E, informacinių technologijų srityje, tai reikia nepamiršti ir kompiuterinės debesijos, ir 5G tinklo, ir internetinio saugumo, ir kitų dalykų. Na ir galiausiai aš manau, kad sėkmingas standartizavimas priklauso nuo to, ar bus e, tinkamai išduoti, užduodami patentai susijęs su standartais. Jeigu mes neužtikrinsime tinkamų patento išdavi, patentų išdavimo proceso, tai bus e, sunkiau e, vykdyti mokslinius tyrimus, kažką naujo išrasti. Taip pat visą procesą reikėtų įtraukti ir universitetus, ir įmonės. Standartai turėtų būti kaip tam tikra paskata. Na ir uh, tas standartizacijos procesas turėtų būti atviras, tai kelias į sėkmę. Ačiū, Neoklis Likijotis, pranešėjas ir GUE koordinatorius. Ačiū, pirmininkė. GUE frakcija yra akivaizdu, jog nuomonę apie Europos standartus uh, kaip pagrindinį savo dėmesio centrą turėtų pasirinkti žmogų, visuomenę, vartotojus, taip pat maža, mažas bei vidutinės įmonės. Deja, šiandien europiniai standartai yra labai sudėtingi, procedūros labai sudėtingos. Šie standartai taip pat turėtų stiprinti vidaus rinką, skatinti konkurencingumą. Bet kol kas panašu, kad iš to daugiausia naudos turi stambus tarptautiniai koncernai. Tai turi pasikeisti, standartai turi tarnauti visuomeniai, realiai ekonomikai. Tie standartai turi skatinti tikrąją industrializaciją, turi padėti kurti kokybiškas geras darbo vietas, užtikrinti didesnį saugumą. Taip pat reikėtų daugiau investuoti į tokias rytis kaip e-health, elektroninė sveikata, išmanus energijos naudojimas, taip pat išmanėsios viešojo transporto sistemos. Labai svarbu užtikrinti, jog dėl europinių standartų e, mažos bei vidutinės įmonės nenukentėtų. Dabar jau šios įmonės patiria didžiulę naštą. Tokioms mažoms bei vidutinėms įmonėms reikėtų padėti tam, kad jos galėtų naudoti tuos standartus toliau plėtotis, naudoti naujas technologijas. Na ir galiausiai, kalbant apie Europos standartus, tai procedūros metu reikėtų atsižvelgti į visus socialinius partnerius, taip pat profsąjungas, vartotojų asociacijas, taip pat įsiklausyti ir tai, ką mano vietos bendruomenės. Na ir aš ketinu pateikti atitinkamus pakeitimus. Labai ačiū Jūsų pastabas. O dabar suteiksiu vėl žodį pranešėjai. Dar prieš tai Davida Gonzalės iš komisijos, prašom. Thank you, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė. Mes dėkojame tiek komitetui už jų indėlį ir už pranešimą Europos standartizavimo klausimo. Ir e, už pono Henkel ir kitų darbą. Kai dėl nuomonės išsakytos dokumente mes manome, kad Europos standartizavimo sistema yra labai svarbi e, Europos konkurencingumui, ekonomikos e, augimui. Ir e, labai svarbus tokie principai kaip atvirumas, įtraukumas, konsensusas ir tarptautinis bendradarbiavimas. Taigi tai yra vertinga ES politikos krypčių dalis ypač to, kas susijęs su vidaus rinka ir skaitmeninė rinka. Vis dėlto mes taip pat manome, kad dabartinis kontekstas skaitmeninės ekonomikos yra labai sudėtingas, ypač kalbant e, apie informacinės ryšių technologijas. Matome, kad labai sparčiai kinta technologijos, atsiranda atnaujinimų programinės įrangos. E, taigi ir tas standartizavimas yra sudėtingas rytis. Mes taip pat e, manome, kad e, Europinė standartizavimo sistema turėtų atitikti realų kontekstą turi būti priderinti darbo metodai, kad būtų galima laiku parengti reikiamus standartus, atsižvelgiant į visus suinteresuotųjų šalių poreikius. Uh, ir kad būtų įveikti visi kylantis iššūkiai. Taigi mes dėkojame už tas gairias, kurias patikė Europos parlamentas e, šio požiūriu, šioje nuomonėje. E, tikrai bus pateikta pakeitimų ir ši nuomonė dar bus patobulinta, o mes esame pasirengę dirbti su parlamentu ir kitomis Europos institucijomis ir Europos standartizavimo institucijomis, siekiant mums visiems svarbių tikslų. Ačiū. Mm, ačiū komisijos atstovui. O dabar žodis pagrindinė mūsų pranešėjai, mūsų komiteto vicepirmininkui, kolegai Henkel. Ar turite pastabų? Ne, pastabų nėra. Jums tinka viskas, kas buvo pasakyta, puiku. Vasario 7 diena 6 valanda vakaro yra gautinis terminas teikti pakeitimus. Taigi, vasario 7 rytoj. Itre bus balsuojama kovo 22-23 dienomis. Labai ačiū, kolegos. Dabar periname prie dar vienos temos rengiamas pranešimas e, mūsų komitete elektroninių ryšių sistemos apžvalga. Ir mes e, išgirsime Antony Velen, Europos komisijos atstovo pasisakymą. Ir turime mes keturis pranešėjus. Pone Pilar Del Castillo, telekomų kodai, ponas Evžinto Šenovski, Del Berek Ponas Karlos Zorinio taip pat dalyvauja, belaidės internetas ES ir dvi, mm, du nesu teisėkuros procedūra susiję pranešimai, ponas Boni, gigabitai ir 5G. Pirmieji trys e, pranešėjai mm, rengia teisė, su teisėkuros procesu susijusius pranešimus. Iš karto Po ITRE komiteto posėdžio prasidės trialogas, e, dalyvaujant Europos komisijai ir tarybai, e, dėl dujų tiekimo saugumo. Ir kaip ITRE komiteto pirmininkas ir kaip pranešėjas e, tame trialoge dalyvausiu. Taigi nelengva įsigilinti dar ir kitus klausimus šioje sudėtingoje srityje. Ir mūsų, tarybos ir mūsų pozicijos gali gerokai išsiskirti, taigi tarybas turime pradėti um, stipriai ir sėkmingai, taigi aš turiu atsiprašyti ir išeiti. Um, Atsiprašau kolegų Pilar, Evžen, Karlos ir Michal, kad nedalyvausiu per artimiausią pusantros valandos, bet norėčiau paprašyti kolegės Pilar de Castillo pirmininkauti mūsų posėdžiui. Atsiprašau, bet e, man tikrai labai svarbu pasirenkti diskusijoms su dėryba dujų tiekimo saugumo tema. Ačiū. Susitiksime kitą kartą, o Pilar mm, informuos jūs visais kitais klausimais. Well, um, colleagues, we have this... Kągi kolegos, aplinkybės išskirtinės. Pirmininkas pasitraukė iš diskusijos. Jis iš tiesų pirmininkauja parlamento delegacijai. Artimiausiose dėrybose. Taigi įdomu, kaip jos vyks, mes jas su susidomėjimu stebėsime. Suteiksime galimybę komisijos atstovams pasisakyti dėl elektroninių ryšių sistemos apžvalgos komunikato. Taigi suteiksiu iš karto jums žodį, Antoni, ir tada mm, vyks diskusija. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai, ačiū bendra pranešėjams, gerbėmiems parlamento nariams. Aš dėkingas už galimybę dalyvauti Ir džiaugiuosi, kad vyksta m, mm, tokia diskusija įvairiais klausimais susijusiai su elektroninių ryšių sistema. Komisija rugsėjo mėnesį pateikė savo pasiūlymą. Mm, ir mes labai džiaugiamės, kad parlamentas planuoja savo darbo grafiką dėl įvairių m, mm, teisės aktų rinkinio dalių. Mums visos tos dalys, visi jų elementai yra labai svarbus. Ir mes tikrai tai matome kaip vieną Mm, rinkinį susijusi su to pačiu pagrindu. Gigabito visuomenės komunikate mes analizavome poreikius per artimiausius dešimt metų Europoje kad būtų galima nustatyti vidutinio ir ilgalaikio laikotarpio mm, viziją, kad būtų dirbama remiantis mm, naujausiais ir tiksliausiais turimais e, faktais ir siekiant pagrindinių strateginių tikslų, kad būtų patenkinti konkretus poreikiai Europoje. Mes turime galvoti tai, kas skatintų socio, socialinį ir ekonominį, ekonominę erdvę. Kaip skatinti paklausą gigabitų ryšio. Svarbu galvoti apie ryšį su 5G e, veiksmų planu, kur išdėstyti taip pat strateginiai tikslai 2020 ir 2025 metais, pradedant nuo didžiausių miestų ir vėliau jungiant kitas miestų zonas ir transporto tinklus. Ir Turime galvoti taip pat apie tą tikslą, kad iki 2025-ųjų visi e, europiečiai turėtų galimybę naudotis bent 100 e, megabitų per sekundę ryšių. Taigi visi šie elementai, e, šie tikslai atsispindi tose priemonėse, kurias mes siūlome. Kartais mus kaltina tuo, kad mes per daug dėmesio skiriame tiekimo pusiai nes tai, aišku, labiau susijęs su mūsų turimomis priemonėmis, o tokios priemonės kaip e, belaidys internetas ES siekia kurti paklausą, užtikrinant atitinkamą pasiūlą. Ir aišku, tai tikrai gali padaryti konkretų poveikį ir ES politikos cikle, ir valstybių narių lygmenių, kur matome jau nemažai šios ryties projektų. Reguliavimo sistemos peržiūra. Yra teisės aktų rinkinys, kodų ir BEREK reglamentas. Mūsų išeities e, taškas yra elektroninio ryšio vizija. Prie savo bendrų tikslų, nesumenkinant dabartinių tikslų ir konkurencingumo ar vartotojų interesų, sako, kad mums reikia konkrečių, e, išmatuotinų tikslų susijusių su spartaus ryšio užtikrinimu. Turi būti užtikrinta atitinkama paklausa ir atitinkama infrastruktūra, kuri leistų ją e, patenkinti. Na ir su tuo susijusios e, susiūlomos kodekso nuostatos ir tikimės, kad galiausiai mm, bus tinkamai užtikrinta ir reguliavimo sistemos valdymas. Jeigu pažiūrėsime mm, dabar į, tą, e, į dabartinį telekomų reglamentą, mes matome, kad tai pats režimas yra tinkamas, geras, mes e, manome, kad e, reikia reguliuoti prieigą prie telekomų infrastruktūros. Niekada nebus idealios e, konkurencijos sąlygos, niekada nebus taip, kad e, reguliavimo institucijos turės atsitraukti, bet mes matome, kad e, reguliavimą reikia sutelkti į tas rytis, kurios yra tikrai probleminės, kur galima tiksliai identifikuoti problemas kylančias vartotojams. Uh, Ir reguliavimas turi susitelkti į tas rytis, kur reikia e, konkurencingų investicijų. Tai pirmiausia, infrastruktūra, kaip e, konkurencingų tinklų dalis, e, paskatos e, bendroms investicijoms, koinvesticijoms, nes tokios bendros investicijos yra vienas iš būdų, kaip mes galime viena vertus užtikrinti investicijas, kita vertus skatinti konkurenciją. Apskritai, kalbant apie šį reglamento aspektą, Reikia labai e, griežtai e, susitelkti į konkurencingų investicijų užtikrinimą, o kitose srityse, kur, yra, kur tokių sąlygų nėra, kur yra monopolijos, reikia užtikrinti proporcingas prieigos sąlygas. Toks turėtų būti reguliavimo uždavinys. Ir siekiant atsižvelgti į skirtingas rinkos sąlygas, kurios yra skirtingose valstybėse narėse, yra daug e, lokalių tinklų, Mums reikia labiau susitelkti į vietos ir regioninio ligmens skirtumus, kad e, teisės aktai būtų priderinti konkrečioms aplinkybėms, kad būtų galima reaguoti į vietos poreikius ir todėl reikia tinkamai kartografuoti dabartinę infrastruktūrą, e, numatyti investicijas tam, kad e, reguliavimas būtų proporcingas, kad būtų nustatyti trūkumai. Ir rinkos dalyviams būtų galima tiesiog nurodyti tas rytis, kuriomis ar galimybės, kuriomis jie gali pasinaudoti. Kalbant apie belaidį ryšį, čia labai svarbus ryšys tarp mūsų užmojų susijusių su e, spektro politikos koordinavimu Europoje, uh, ir mm, tų sąlygų, mm, kurios yra susijusios su 5G tinklo dėgymu. 5G veiksmų planas yra, kaip sakiau, mm, neteisėkuros priemonių rinkinys, priemonių, kurių turi imtis vietos ir regioninės valdžios institucijos ir pramonės atstovai. E, tai galima daryti jau dabar ir mes visus e, skatiname tai daryti. Ir jau yra tokių bandomųjų projektų 5G spektro dėgymo daug galima būtų padaryti e, įgyventinant bandomuosius projektus, užtikrinant, pavyzdžiui, ryšį pagrindinėse transporto linijose. Bet e, kai kurie dalykai E, kai kuriems dalykams įgyvendinti vien gerų norų nepakanka. Mes matome, kad spektro valdymo srityje yra daug sunkumų. Mes turime būti tikri, kad 5G būtų tinkamai ir reguliuojamas. Mums itin reikia spektro išteklių, kai jie bus harmonizuoti 5G tinkle, kad Mm, spektras būtų paskirstytas rinkoje kaip įmanoma greičiau, kad licencijos būtų išduodamos užtikrinant nuspėjamumą ir kad būtų užtikrintos investicijos mm, ypač į brangesnius 5G e, tinklo elementus ir mes turime užtikrinti, kad 5G būtų iš tikrųjų naudotinas, prieinamas. Reikia tokių priemonių, kad, e, kurios padėtų spręsti problemas susijusios su e, trukdžiais tarp valstybinėse zonose. Mes taip pat turime ieškoti tokių sprendimų, kurie leistų atsisakyti licencijų kai kuriais atvejais ir užtikrinti naudojimą be licencijų. Taip pat e, svarbu galvoti apie numatomą ar nuspėjamą licencijavimo laikotarpį, pavyzdžiui, 25 metų laikotarpį. Na ir kad e, būtų užtikrinta, kad visa tai bus įgyvendinama koordinuotai. Mes manome, kad reikia numatyti tam tikras antrinės taisyklės ir patys reguliuotojai turėtų pasistengti ir užtikrinti nuoseklumą. Pasitelkiant ekonominių reglamentų ir taisyklių peržiūra ekspertų lygmenių. O kalbant apie valdysenos valdymo schemą, dalis jos yra BEREK reglamente. Mūsų tikslas buvo pradėti diskusiją. Taip pat Europos parlamento buvo paprašyta parengti savo e, pranešimą, atsižvelgiant į trijų europinių institucijų pasiektą sutarimą. Ir mes, aišku, ketiname toliau šią linkmę dirbti. Ir dar vienas svarbus elementas nacionalinės reguliavimo institucijos. Jos turi būti nepriklausomos ir jos turi turėti tas pačias pagrindinės privalomas kompetencijas, nes e, jos turės spręsti klausimus susijusius su BEREK ir tam reikia konkrečių žinių, konkrečios kompetencijos. Taigi tai yra labai svarbus elementas. Aš jau ko gero viršijau gerokai man skirtą laiką. Dėkoju pirmininkiai už dosnumą. To ir baigsiu savo pasisakymą. Ačiū. Ačiū Antonė Vilen. Jis jau daugybę kartų lankėsi pas mus, ne pirmą kartą su juo kalbame apie komisijos pasiūlymų turinį. Man atrodo, kad dabar jau esame susidarę tam tikrą vaizdą. Turime mm, supratimą, kas yra, apie tai, kas yra kas. Ir e, dabar pradėsime nuo pranešėjų. Mano padėtis panaši į pirmininko ir žypuziko. Aš esu pirmininkė dabar posėdžio ir esu pranešė, taigi savo suteiksiu žodį kelioms minutėms, paskui kitiems pranešėjams, ponui Tošenovskijui, Sorinio ir Bonis teiksiu žodį, o paskui galės pasisakyti kiti nariai. Nekalbėsiu ilgai, tik noriu pasakyti, kad reikia nepamiršti to, jog praėjo beveik dešimt metų. E, pradėjome kalbėti apie e, naują dokumentą dėl elektroninių ryšių sektoriaus. 2007 metais pradėjome darbus, dabar jau 17 metai. Sunku yra patikėti, kad taip iš esmės pasikeitė šis sektorius nuo to kaip jis atrodė prieš dešimt metų. Atsižvelgti reikia į tai, tai yra aišku visiems ir labai pritariama plačiai komisijos dabartiniam pasiūlymui visi beveik suinteresuoti subjektai jam pritarė. E, lyginant su to, kai buvo anksčiau ir dar anksčiau, tai šiuo konkrečiu atveju parama šiam pasiūlymui yra tikrai kur kas didesnė, negu kad praeit. Man atrodo, svarbiausias dalykas yra tas, Europa neturi pavėluoti į greitą į straipsnį, į greitą traukinį, kuris uh, mus nuves į e, kitokią visuomenę 5G, mes turime užtikrinti didesnės, geresnės jungtis, spartos prasme, kokybės. Pirmiausia, nuo to reikia pradėti. Ir taip pat mes turime e, galvoti apie pagrindinius principus, e, kurie susijęs su teisės aktais ir sieti tai su konkurencingumo galimybės ir vartotojų interesais. Mes turime taip pat užsitikrinti investicijas į infrastruktūrą, nes egzistuoja infrastruktūros poreikis. Taip pat mums e, reikia ir kitų dalykų papildomai prie investicijų į infrastruktūrą. Ir kodėl Mums reikia išvadyti sprendimų ir ponas Vėlan paaiškino, koks, kokie yra konkretus komisijos pasiūlymai, kad būtų galima paskatinti investicijas. Manau, kad egzistuoja platus pritarimas siūlomiams veiksmams, bet parlamentas taip pat gali įnešti savo indėlį, pasiūlyti, kaip geriau suderinti tam tikrus aspektus e, dėl investicijų. Ta galima padaryti ir taip pat e, reikia dar labiau įsiklausyti į kitus, bent jau aš taip darau rengdama savo pranešimą. Bet e, noriu pasakyti, kad parlamentas tikrai e, turi daug ką pasakyti šiuose diskusijose. E, baigdama savo pasisakymą norėčiau paminėti spektrą. Tai yra nuolat minimas elementas reglamento kontekste. Mes siekėme pasiekti susitarimą su taryba anksčiau nepavyko, kaip e, žinote, dėl TSM e, to užsitikrinti. Ir manau, kad atsirado dabar naujas elementas, naujas veiksnys, kuris mums teikia vilties. Antony Vėland minėjo, kad e, tikrai galima tikėtis rezultatų dėl 5G Pavyzdžiui, jeigu mes priimsime deramus sprendimus ir jeigu užtikrinsime valdymą, koordinavimą gerą dėl spektro ir dėl kitų svarbiausių dalykų. Ir jeigu mes nepasieksime rezultatų, tai mes pakenksime tolesniems veiksmams ir tarsi nubausime save ir nebūsime pakankamai konkurencingi globalioje ekonomikoje. Konkurencingumas, ekonomikos augimas yra susijęs su skaitmeninė transformacija. Ir jeigu mes neturėsime išteklių, kurie leistų užtikrinti kad taip ir būtų, tai mes tikrai prarasime pakreitį ir pakenksime Europos ekonomikos ateičiai. Dabar Europos parlamentas turėtų siekti žengti šią kryptimį. Puikus išeities taškas, turime komisijos pasiūlymą. Ir gal šiek tiek mažiau negu per du mėnesius turėsime galimybę aptarti pasiūlymą, taip pat projektą, aš jį pateiksiu ir paskui galėsime toliau diskutuoti parlamente. Manau, kad tai tikrai praturtins reglamentą. Tiek norėjau pasakyti. Perduosiu žodį ponui Tošenovskijui, kuris Berek klausimų rengia pranešimą. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. Aš kaip šėjas, kuris užsima berek klausimų, noriu pasakyti, kad reikia užtikrinti kaip galima glautesnį bendradarbiavimą mūsų pranešėjų tarpusavio E, galvojant apie visas priemonės, visą rinkinį, kadangi yra sąlyčio, sąlyčio taškų tarptų skirtingų elementų pasiūlymų. Taip pat, galvojant apie trišalis dėrybas, e, gali atsirasti kitų užduočių. Ir taip pat reikės suvaidinti svarbu vaidmenį vertinant e, tą projektą, kurį mes ketiname patvirtinti. Aš e, norėčiau e, pasidžiaugti tuo, kad komisija kalba apie tai, jog būtinas yra BEREK, tai yra Europos elektroninių ryšių priežios institucijų uh, organo struktūra, e, kad būtų galima užtikrinti sklandų visos sistemos funkcionavimą. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad ši agentūra veikia gerai ji e, nesiekia nei pakengti, nei palankiai žiūrėti į tam tikras narės ir mes turėtume tokį modelį išsaugoti ateičiai. E, kokia ateitis, ateitis mūsų? E, pa, realybė ne pasikeitė, yra 28 rinkos, reikia atsižvelgti į tai, kad regala, nacionalinės reguliavimo institucijos e, turi savo ypatumus veiklos. Mes e, per ganėtinai sudėtingas dėrybas jau apie tai kalbėjome. Ir mes manome, kad reikia išlaikyti nepriklausomumą berek E, reikia ne apsunkinti situacijos ir neužkrauti per nelik didelės biurokratinės naštos. Reikia išsaugoti nepriklausomą ekspertizę šios agentūros. E, rinka yra labai sudėtinga, greitai kintanti, verslo interesai yra labai galingi ir berek pozicija yra aps, užtikrinti apsaugą vartotojų. Taip pat reikia pasakyti, kad dabar e, BEREK e, nebetitinka naujų poreikių, reikia sustiprinti šios agentūros poziciją, biurą, tam, kad būtų galima įgyvendinti įvykdyti naujus uždavinius. Aš taip pat E, nemanau, kad reikia paversti Berek visur esančią instituciją. Tokiu būdu ji e, prarastų savo galimybę teikti nepriklausomą ekspertizę, konsultacijas tiek e, parlamentui, tiek valstybėms narėms. Bereke užtikrinamas geras veiklos koordinavimas su nacionalinėmis institucijomis. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Vėlanui už pateiktą uh, E, pateiktą pasiūlymą. Ir aš kaip pranešėjas ir kaip koordinatorius šio klausimo noriu pasakyti, kad vieną dalyką noriu pasakyti. Reikia bet kokiu visomis išgalėmis stengtis nesubiurokratinti per nelik daug berek. Ir Aš norėčiau e, taip pat išgirsti, ką galvoja ponas Velan apie Berek. Apie tai, kad trūksta darbuotojų, trūksta išteklių biure e, Rygoje, nes darbuotojų stoka gali kelti problemų pačiam biurui Bereko. Reikia galvoti apie tai, kaip Berekas galėtų geriau, kaip galima geriau e, įgyventi savo misiją, savo uždavinius ir suteikti tokias svarbes mums ekspertinės žinias. Dėkuoju, pirmininkė. And... Labai ačiū. Toliau pana Zorinio. Ačiū, pirmininkė. Ko gero, visi sutiksime su to, kad klausimas yra prioritetinės svarbos. Yra būtina kiek įmanoma greičiau baigti formuoti skaitmeninę vidaus rinką, bet kaip mūsų patirtis rodo, nepakanka vien tik tais pakeisti taisyklės ir priimti direktyvas. ES piliečiai turi jausti, kad skaitmeninė e, vidaus rinka turi poveikio jų kasdieniniam gyvenimui, kad ta skaitmeninė e, bendra rinka jiems atneša naudos. Na ir tokia tiksla yra dar sunkiau pasiekti. Techninės technologijos, technologinės revoliucijos arba technologinio pereinamo laiko tarp metų, kuomet viskas keičiasi. Komisija mėsi iniciatyvos dėl internetinio ryšio vietos bendruomenėse. Tai tikrai be galo svarbi iniciatyva. Svarbu, kad visos vietos bendruomenės turėtų prieigą prie tokio mm, internetinio ryšio, kad būtų gigabitinės e, visuomenės dalimi. Turiu pasakyti, kad buvau nuvykęs į e, Europos e, ekonominių ir socialinių reikalų komiteto plenarinę sesiją, buvau nuėjęs ir į Europos regionų komitetą, buvau susitikęs su vairiais pranešėjais. Ir e, aš vėliau parengiau savo nuomonės projektą. Jis beje pasirodė sausio 30 dieną Aš savo pranešime bandžiau patobulinti komisijos pasiūlymą, e, rėmiausi jau sukauptą patirtimi. Mes e, turime atsižvelgti į įvairius technologinius aspektus, geografiją, ekonominius aspektus, bet e, kas yra labai svarbu, reikia užtikrinti gerą, kokybišką prieigą prie interneto. Tai turi būti už tam tikrą garantiją, jog visoje ES būtų e, užtikrinta prieiga prie interneto. Ta prieiga turėtų būti paprasta, sklandi ir be abejo taip pat būtina užtikrinti tinkamą geografinę pusiausvyrą, ne, neiškraipant e, rinkos. Taip pat labai svarbu, kad nesidubliuotų viešojo ir privataus sektoriaus e, pastangos. Vykdami e, projektai turi būti finansuojami ne vien tik iš ES biudžeto, bet ir iš kitų šaltinių. Jie taip pat turėtų sėti su kitais projektais. Svarbu, kad ir piliečiai galėtų gausiau dalyvauti tokiuose bandomuosiuose pilotinėse projektuose. Bet čia labai svarbus laiko momentas, nuo to priklauso viskas. Nuo to priklausys, ar šis e, bandomasis projektas pasieks e, savo tikslus, ar jis taps tarsi tam tikrų standartų e, skaitmeninėje visuomenėje. Taigi, aš savo pranešime bandžiau nustatyti reikalingas sąlygas tam, kad galima būtų greitai, sparčiai susidėrėti su taryba. Svarbu, kad šis bandomasis projektas būtų pradedamas įgyvendinti praktikoje dar šiais metais. Tokiu būdu mes galėsime prisidėti prie vidaus rinkos e, konsolidavimo. Aš tikrai e, noriu padėkoti kolegoms už likšelinę paramą ir paprašyti tolimesnės paramos. Labai ačiū. Na, dabar mūsų ketvirtas pranešėjas, ponas Boni. Jam suteiksime daugiau laiko negu kad kitiems, nes viena vertus jam reikia sureaguoti tai, ką pasakė kiti. Ir taip pat antra vertus, jis pristatys savo pranešimo projektą. Pranešime kalbama apie Europos gigabitinę visuomenę ir 5G ryšį. Šiandien pranešimo projektą turime dar tik tais anglų kalba. Prašom, žodis jums. Labai ačiū, Pilar. Kaip jau buvo minėta, mums reikia bendradarbiauti. Visi pranešėjai turi bendradarbiauti, nes tai yra bendras pasiūlymų paketas ir dėl to mes irgi turime dirbti kartu ir savo pranešimuose patikslinti daug įvairių dalykų. Mes visi žinome, kiek svarbus yra 5G ryšys. Mes suprantame, kad tai ne tik žingsnis į priekį, tai yra tikra revoliucija. Ta turime suprasti. Pranešimo projekte aš pabrėžiau, jog labai svarbu, jog būtų pereita prie 5G ryšio. Kalba apie tai, kokiu privalumu turi gigabitinė visuomenė. 5G ryšys turi tapti realybę. Jau buvo patiktas veiksmų planas dėl Europos gigabitinės visuomenės ir 5 5G ryšio ir ten būtent tokie tikslai bei priemonės ir nustatyti. Na ir e, čia dar norėčiau pasakyti, jog būtinas, e, būtinos investicijos. Reikia tokių taisyklių, kurios būtų orientuotos į ateitį, kurios skatintų inovacijas, investicijas. investicijas Taip pat mums reikia tinkamos infrastruktūra pagristos konkurencijos. Infrastruktūra yra būtina prielaida 5G ryšiam, ryšiui dėkti. Mums reikia tinkamos teisinės bazės, investicijų, taip pat ilgalaikio saugumo. Uh, Taip pat reikėtų numatyti vienodas sąlygas visiems e, Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti tinkamą investicijų gražą, atsižvelgti ir į verslo, ir į visuomenės dimensijas. 5G ryšio produktai ir paslaugos. Tai kitas svarbis rytis. Turime suprasti, ką 5G reiškia visuomeniai ir pramonės sektoriai. naujas plačia juostas ryšys e, turėtų būti taikomas visose e, sek, privačiose sektoriuose, taip pat ir gamyboje, ir transporte, ir automobilių pramonė, ir e, virtualioje realybėje, ir video žaidimuose, interneto žaidimuose. Beje, realią, virtualią realybę galima naudoti ir mokymams 5G paslaugos pagerintų visų gyventojų kokybę. Mes turime parengti tokių privalumų sąrašą tam, kad žmonės suprastų, kokį teigiamą poveikį turi 5G ryšys. Mes turime skatinti 5G ryšio paklausą. Toliau techninės e, sąlygos. 5G ryšio sistemos galės veikti labai plačiu diapazonu nuo 1 iki 100 GHz. Na, o kalbant apie dažnį, tai yra nuo 3 iki 6 GHz. 10 GHz tai reiškia, kad bus galima perduoti be galo daug duomenų. 700 MHz. Tai dar viena vertė. Mes turėtumėm pasirinkti tinkamiausią technologiją. Tai yra ir kabelinės, ir satelitinės, ir kitokios technologijos. Jos turėtų padėti dėkti 5G ryšį ir užtikrinti prieigą visiems e, visi turėtų turėti bent jau 100 e, GHz, e, gigabaitų, atsiprašau, internetą iki 2020 metų. Tai visiškai atitinka ir Europos gigabitinės visuomenės tikslus. Toliau reikia aiškaus kalendoriaus, reikia, jog į procesą įsitrauktų visos susijusios pusės, jos tarpusavę bendradarbiautų, taip pat reikia ir tinkamų investicijų tam, kad būtų įgyvendintos sąlygos per nustatytą laikotarpį. tarpį. Čia labai svarbu e, harmonizuoti dažnio paskirstimo procesą. Valstybės narės turėtų suvokti, jog mes turėtumėm vengti sprendimų fragmentavimuose arba nevienodų sprendimų. Tai yra būtina, jeigu mes norime pasiekti 5G ryšio tikslų. Svarbu, kad visi tarpusio bendradarbiautų ir komisija, ir BEREK, ir valstybės narės, ir vietos bei regionų institucijos, ir vartotojai, ir kiti toliau. Yra e, būtina užtikrinti, jog būtų ir finansavimas 5G e, ryšio veiksmų planui. Tai taip pat reiškia, kad e, busimoje daugiametinėje perspektyvoje, finansinėje perspektyvoje, kuri galiotų laikotarpiu nuo 20 iki 27 metų, turi būti numatytas finansavimas 5G ryšio uh, veiksmų plano finansavimui. Taip pat svarbu, norint užtikrinti, jog ir kaimo vietovių gyventojai galėtų naudotis internetu. Mes turime e, skatinti investicijas e, privačiame sektorėje, bet jos turi būti papildytos investicijomis iš viešojo sektoriaus. Taip pat yra būtina skatinti inovacijas ir kitose sektoriuose ir užtikrinti, jog atskiri sektoriai bendradarbiautų. Pirmas žingsnis yra pats svarbiausias, yra būtina e, laiku pakeisti nacionalinius pačio juoščio interneto planus, atsižvelgti rekomendacijas, taip pat yra būtina numatyti tam tikrą taisyklių lankstumą. Septinta. E, visuomenė turi įgyti naujų įgūdžių. Taip pat būtina vengti socialinės atskar, atskirties, taip pat svarbu kalbant apie to žmonės, kurie gyvena kaime arba yra vyresnio amžiaus. Taip pat yra, kaip jau sakiau, būtina skatinti skaitmeninius įgūdžius, skatinti skaitmeninį raštingumą. Tai irgi yra veiksmų plano dalis. Yra būtina pasinaudoti e, ir būtina, jog vartotojai pasinaudotų visais privalumais, kuriuos atneša 5G ryšys. Dar viena išvada dėl tarpusavio suderinamumo ir standartų. Reikia siekti integruotų sprendimų. Taip pat įgyvendinti didelės apimties bandomuosius projektus. Čia turiuomenį tokių projektų įgyvendinimą įvairiose sektoriuose ir įvairiose valstybėse narėse tuo pačiu metu. Uh, Ir galiausiai devinta mano išvada - reikia laikytis atviro požiūrio, nepamiršti galimų partnerių. Europinių lygmenių yra būtina užtikrinti, jog ir e, MVI e, dalyvautų 5G ryšio e, platformoje. Taip pat reikia skatinti ir įvairius investicijų modelius. Taigi reikia pasinaudoti visomis turimamis galimybėmis susijusiamis su 5, 5G ryšiu. 5G ryšys turėtų būti ne tik vizija, bet ateitie tapti ir Europos realybę. Ačiū. Ačiū už tokį išsamų pristatymą. Pristatėte, ką reiškia 5G ryšys ateičiai. Dabar norėčiau suteikti žodį tiems kolegoms, kurie nori pasisakyti. Pradėsim nuo ponios Kalas, prašom. Ačiū. Iš principo aš pritariu tam požiūriui, kurį pasiūlė komisija. Jis siekia mm, užtikrinti konkurenciją kaip pagrindinį investicijų veiksnį, taip pat siekiama toliau telkti vidinę rinką, bet aišku yra daug detalių, kurias turime aptarti. Taigi aš turiu keletą klausimų. Dėl kodekso komisija tinkamai vertina, mm, kad ne vienodas ES taisyklių taikymas reiškia tai, kad įmonėms sunku veikti tarp valstybinių mastų. E, kita vertus, nacionalinės rinkos gerokai skiriasi, tai reiškia, kad reikia lankstumo. Ir e, mano klausimas būtų toks, e, kiek lankstumo reikia? Ar komisijos nuomonė jau yra pasiekta tinkama pusiausvyrą šio požiūriu ir ar pasiūlymas yra šio požiūriu aiškus? Automatinis komunikavimas šio e, tokių ryšių e, kontekste turėtų būti užtikrintas laisvas duomenų e, perdavimas ir komisija ketina visą tai pavesti nacionalinėms institucijoms, kodėl tai negali būti daroma ES lygmenių. Antra, komisija numato prieigos prievalę mažų vietos projekto atžvilgių, bet kaip komisija e, ketina tai įgyvendinti ir užtikrinti e, teisinį tikrumą rinkai. Ir dar vienas elementas - lankstumas ir nuseklumas. Kaip tai suderinama? Vienas iš tikslų yra palaikyti konkurenciją. Komisija numato dereguliavimo galimybę, jeigu būtų priimti bendro, bendrų investicijų sprendimai. Bet kadangi rinkos skiriasi, Ar komisija mano, kad tokie bendri susitarimai gali užtikrinti konkurenciją, ar reikia kitų sprendimų? Ir dar norėčiau pasisakyti dėl Berė, kadangi su šešėlinė pranešėja šio klausimu. Taigi, kalbant apie Bereką, manęs nedomina diskusija apie tai, ar reikia ES agentūros ar ne. Uh, Mano klausimas susijęs su ES vidaus rinkos reforma. ES agentūrų pavyzdys rodo, kad kai kurios institucijos paverstos agentūromis, bet neturi jokių vykdymo užtikrinančių priemonių. Tai reiškia, kad jų poveikis yra nejuntamas. galvojant apie dabartinius pasiūlymus tarp tinklinio ryšio, e, mokesčių panaikinimą, e, gali kilti tam tikrų nesutarimų tarp reguliuotojų ar tarp valstybių narių. Ar komisija mano, kad suteikia įgalio, pa, pakankamus įgaliojimus Berekui, kad um, jis galėtų užtikrinti šių pasiūlymų tinkamą įgyvendinimą? Ačiū pirmininkė. Man norėčiau kalbėti apie 5G pranešimą. Aš esu šešėlinė pranešėja šio klausimu. Moderni skaitmeninė visuomenė priklausoma nuo ryšio. Jeigu e, mes nenaudojame daiktų interneto, tai vis tiek žiūrime, pavyzdžiui, filmus internete, laikome mūsų skaitminės nuotraukas debesyje ir panašiai. Viskas suskaitmenita. Tai, uh, kaip e, kažkas iš China Mobile pasakė, kad e, e, skaitmeninis ryšys yra kaip deguonis, mes be jo gyventi nebegalime. Ir aš eičiau dar toliau ir sakyčiau, kad spartusis ryšys yra kaip deguonis, be kurio nebegalime gyventi. Mm, tai yra iš tikrųjų labai svarbu, nes didėja duomenų apimtis, kurie yra siunčiami ir daugėja operatorių. 5G atveju bus. Uh, E, jungiami, užtikrinamas ryšys ne e, tarp žmonių ar žmonių ir daiktų, bet e, kalbame apie daiktų internetą. Taigi aukš, didelės spartos ryšys yra labai svarbus skaitmeninės ekonomikos požiūrių. Jeigu norime išlikti konkurencingi pasaulio mastu, turime tapti gigabitų visuomenė ir kaip įmanoma sparčiau. Yra didžiulis greičio poreikis. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti bent 1 gigabito per sekundę spartą ES piliečiams ir verslo įmonėms. 5G yra pagrindinė priemonė, kuriant gigabito visuomenę ir mm, tam, kad toks ryšys būtų visur Europoje, reikia ir viešosios, viešojo ir privataus e, sektorių partnerystės, reikia investicijų. Ir turime mm, taip pat skirti dėmesio štai kam. Buvo kalbėta apie tarp sektorinį požiūrį. Reikia įtraukti ne vien telekomunikacijų e, bendrovės, bet e, ir kitas, ir iš jų, ir transporto. Visi sektoriai turi įsitraukti į bendrus projektus ir kaip įmanoma greičiau kad būtų pasinaudota šių technologijų teikiamais privalumais. Uh, telekomo operatoriai turėtų investuoti į 5G, tokios investicijos turi būti skatinamas ir mes turime daugiau dėmesio skirti mūsų e, reguliavimo aplinkai, kad ji būtų palanki investicijoms. Globali, globalus 5G e, standartai turi būti nustatyti, kad investicijos e, pasiteisintų, būtų ekonominių požiūrių. Na ir taip pat turi būti užtikrintas pakankamas spektras pakankami spektrų ištekliai. E, aš su ponu Boniu dirbu jau ilgai ir nenustebinsiu jo, e, pasakyta, kad, pasakysiu, kad e, aš kovosiu už kiekvieną gigabitą. Ponas Keli toliau. Aišku, kad e, mes visi sutarėme dėl to, kad e, bendra skaitmininė rinka turi būti užbaigta e, kurti ir kad 5G ryšys būtų prieinamas visur Europoje. Viena mano pastaba būtų štai kokia. Mano šalyje ir daug kur kitur Europoje, kaimo vietovėse situacija pakankamai sudėtinga ir mes turime galimybę uh, E, iš tikrųjų iš esmės pertvarkyti visą kaimo bendruomenę. Keičiasi mūsų įpročiai, vis daugiau žmonių naudojasi internetu, vystosi skaitmeninė visuomenė ir kaimo vietovės taip pat turi būti įtrauktas. Jeigu kaimo vietovėse bus 5G ryšys, jie kaimo tėvas galės išgyventi, o jeigu ne, tai bus e, sunkiau. Būtina išvengti tų juodųjų e, skilių vietų, kurių nedengia 5G ryšys. Na ir kalbame apie Europinę iniciatyvą. Ačiū komisijai ir ačiū bendra pranešėjams, ypač ponui Boni, kuris nurodė devynes rytis, kuriams turime skirti dėmesį, bet štai dar kas svarbu. Europinis finansavimas bus labai svarbus. Ponas Boni kalbėjo apie daugiametę finansinę programą e, naujai rengiamą. Tai tikrai bus svarbu, bet aš turiu klausimą. Ar mes turime strategiją, kaip užtikrinsime, kad Europos piliečiai e, žinos, kad šis procesas, 5G dėgymas, e, yra europinis procesas. Ar bus kaip Brexito atveju? Viskas, kas gerai, yra iš nacionalinės valdžios, viskas, kas blogai, iš Briuselio. Tai mes turime tikrai galbūt pasimokyti iš breksito ir kalbėti apie naują dimensiją, būtent Mes turime akcentuoti, kad mes atliekame labai daug svarbių darbų ir apie tai turi būti kalbama piliečiams, kad piliečiai patys jaustųsi turintys ryšį su Europa. Mes kalbame apie daiktų ryšį, daiktų internetą, ryšį tarp daiktų, bet Europos piliečiai turi taip pat turėti ryšį su Europa. Man svarbi ši dimensija. Negali būti taip toliau, kad bus neįgiama valstybėse narėse, kad e, tai, kas gerai, nesusiję su Europa, nors naudojamas europinėmis lėšomis. Tokia retorika, kritikuojanti Briuselį, visais atvejais turi baigtis. Ačiū toliau, ponia Kumpulanatrai. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie daugybę klausimų vienu metu, kalbėdami apie šį teisės aktų rinkinį, išgirdome pono Bonė e, idėjas. Ir aš pati šešėlinė pradėšė kodekso klausimais ir šie klausimai susiję ir labai svarbus. Ir buvo pasakyta, kad kaimo bendruomenės taip pat turi būti įtrauktos ir kodekso atveju mes būtent tą ir darome turime ne vien turėti strategiją ant popieriaus, bet e, turime ir laiku viską įgyvendinti. Ir 5G turi būti įdėktas ir kodeksas parengtas metu, e, vienu metu. Taigi mes e, turime dirbti iš vien, turi būti sąsajos tarp mūsų dokumentų. Tai nėra visiškai atskiri darbai. Mes e, kodekse spręsime, kaip apibrėžimos paslaugos ar mokamos e, paslaugos. Taip pat galvodami apie BERIK ir nacionalinės reguliavimo institucijas, taip pat turime viską derinti. Taigi, e, dar kartą pakartosiu, svarbu galvoti apie visą bendrą platų kontekstą, kad neskaitytume visko dalimis ir nesakytume, kad šiandien štai kas reikalingiausia, o visą kitą atidėkime kitam etapui. Pagrindinis e, klausimas yra, ko gero, kaip e, galime skatinti investicijų programas. Ir e, čia tikrai girdžiu skirtingas nuomonės susitikdama su suinteresuotomis šalimis. Tai yra klausimai, kuriuos reikia labai atidžiai svarstyti. Ir taip pat turim galvoti apie tai, kad nuostatos dabar tvirtinamos turės atitikti ateities poreikius. Mes turime galvoti ne vien apie didelės globalės bendrovės, kurios čia ateis į Europą, europinės įmonės neišgyvens. Aš noriu matyti europinės bendrovės ir ne vien telekomunikacinių bendrovių mm, reikia. Aišku, jos turi likti, turi būti užtikrintos atitinkamos investicijos, bet e, mes galime padaryti daugiau. Elektroninės veikatos e, e, požiūrių, jeigu yra tinkamos technologijos arba švietimas arba debesies kompiuterija, tai yra labai tikrai reikalingi dalykai ir aš tikiuosi, kad mes turėsime drąsos visą tai įgyvendinti. telekomunikacijų e, komunikate buvo siekiama užtikrinti tinkamą konkurenciją. Taip pat tos klausimus turime galvoti. Toliau dėl spektro dažnių paskirstimo. Čia galbūt turėčiau konkretų klausimą. 25 metai. Jeigu nacionalinėms reguliavimo institucijoms e, bus e, pavesta priimti sprendimus, tai e, viskas užtruks labai labai ilgai. Ar reikia pratesti spektro paskirstimo laiką, ar kaip turėtų būti dirbama šioje srityje? Ačiū ponė Werner. Ačiū, kaip ir e, šešėlinė pranešė, aš taip pat e, turėčiau pastabų dėl pono Boni pranešimo. Pirmiausia, sveikinu Jūs parengus tikrai gerą dokumentą. Esu tikra, kad mes toliau sėkmingai dirbsime su šiuo dokumentu ir norėčiau taip pat padėkoti komisijai už e, pristatymą. Tikrai visiškai aišku, kokie yra pagrindiniai sunkumai susijęs su 5G dėgymu ir su naujų standartų rengimu. Bet aišku, kad yra naujos perspektyvos, naujos galimybės visai visuomeniai. Ponas Boni, jūs nemažai jau mm, daug ko, e, apie daug ką kalbėjote, kalbėjote apie įvairias e, naudojimos rytis, e, apie mm, elektroninę sveikatą, apie naujas mokymosi galimybės taip pat apie svarbą pramoniai, ir tyrimams. Ir manau, kad štai ką reikia mums, apie ką reikėtų sugalvoti, į, į ką reikia atsižvelgti. Mes turime turėti tinkamai veikiančią plačiai juoščio interneto infrastruktūrą. Taip pat e, bendrų investicijų modelis, ko gero, bus tas e, modelis, kuris leis pasiekti piliečius e, atokiausiuose regionuose. Taip pat dėl 5G tinklo dėgymo visose vietovėse, kad neliktų kažkokių um, salų, tai taip pat dar vienas labai svarbus aspektas Taigi, man atrodo, kad komisijos patiktose pasiūlymuose dar nepakankamai įvyktas skaitminės fragmentacijos pavojus. Ir tą sakau, kalbėdama apie skirtumą tarp kaimo vietovės ir miestus. Uh, nes kaimuose mažiau investuojama. Na ir antra yra skirtumai tai ir tarp atskirų valstybių narių. Ne visos valstybės narės gali vienodai investuoti. Taigi vis didėja tas skaitmeninis atotrukis tarp e, kai kurių regionų. Na ir dėl to ateityje gali kilti įvairių problemų. Aš manyčiau, kad e, Mes, svarstydami įvairius pasiūlymus, turėtume pagalvoti ir apie tai, kaip galėtumėm skatinti į investicijas, vis, e, kaip galėtumėm skatinti investicijas visose teritorijose. Ačiū. Ja. Dėkuoju dabar, ponas Telička. Dėkui, ponė pirmininkė. Sveiki visi. E, turėjau keletą pastebėjimų, bet kolegos beveik viską paminėjo. Aš e, pakalbėsiu tik tai apie e, belaidį e, internetinį ryšį, nes esu šešėlis panašiai šio klausimu. E, daug kas iš mūsų kalbėjo apie tai, kokie svarbus yra komisijos pasiūlymai kitiems kai kuriems sektoriams. Manau, kad ne tik tai turime prisiminti galvodami apie šios pasiūlymus, bet galvoti reikia apie komisijos politinius pasiūlymus, teisėkuros tai pasiūlymus. Reikia siekti, kad tie pasiūlymai būtų siemi su skaitmeniniais dalykais ir galvoti, kokios gali duoti naudos tam. Arba atvirkščiai, mes kai kuriuose sektoriuose ir komitetuose matome, kad kartais kalbama taip, tarsi skaitmeninė aplinka neegzistuotų, ar nereikia jokio ryšio. Su tuo nebūtinai tie dalykai atspindėti. Ir aš siūlyčiau tokį tarp šakinį, tarp sektorinį požiūrį, kurio turėtų laikytis ir komisijos e, nariai vieni ir kiti. Dabar noriu pasakyti gana aiškiai, kad parlamente pradžioje pasiūlymai buvo taip ganėtinai priešiškai sutikti, nes buvo galvojama, kad tai yra programa pagrįsta viešaisiais ryšiais. Daug yra įdomių dalykų, bet nebūtinai reikia pripažinti, kad nebūtinai kažkas, kas susijęs su viešaisiais ryšiais, yra blogai. Man ši iniciatyva susijusi su klausimais, kuriuos aptarėme su jūsų kolegomis anksčiau. Tai turi sukurti postumį, ypač tose valstybėse narėse, kurios nelabai daug e, pasiekė rezultatų dėl prieinamumo belaičio interneto viešosios erdvėse. E, trejų metų programa tikrai yra prasmingas pasiūlymas. Aš žinau, kad kai kurie kolegos jau galvoja apie tai, kaip galima pratesti ją, ja, bet mes pirmiausiai galbūt turime uh, suteikti postumį ir paskui galvoti, kaip valstybės narės gali sukurti, ištikrinti sąlygas pačios be ES finansavimo. Man atrodo, kad galima tą užtikrinti, tai labai svarbu. Uh, Ir nebūtinai reikia galbūt kalbėti apie kažkokį sąlygiškumą, sąlygų taikymą, tai labai sudėtinga įdėkti, bet e, komisijos galbūt reikia prašyti užtikrinti, kad valstybės narės e, sistemiškai konsensuso pagrindų stiprintų savo pajėgumus ir kad jos pasinaudotų tuo postumiu ir užtikrintų belai internetą ne tik viešosiose e, teritorijos erdvėse. Ir Dar vienas dalykas, trejų metų tas principas, aš suprantu logiką pasiūlymo, man tai buvo paaiškinta, bet pabandykime užtikrinti, kad 120 milijonų investicija nebūtų bevertė. Dar galiausiai norėjau pasakyti, kad konkurencija manęs nejaudina. Tai yra nepagrindinis klausimas tik bandymai pasiteisinti ir atsiprašyti, bet reikia užtikrinti sąžiningą regioninį paskirstimą lėšų. Ir aišku, mes neturėtume finansuoti nesubrandintų projektų. Atsiprašau, gerbima pirmininkė, e, turiu išeiti, nesulauksiu atsakymo, nes turiu dalyvauti trišalyse darybose transporto komitete. E, pone Sander. Dėkuoju, pirmininkė. Aš savo ruoštų noriu atsiprašyti, kad pavėlavau ir negalėjau išklausyti visų pasisakymų. Esu šešėlinė pranešėja ir norėčiau kalbėti apie belaidį internetą Europai. Wi-Fi for EU. Ši iniciatyva yra labai svarbi ir mes turime jai pritarti. E, programa finansuos e, internetą belaidį tiek miestuose, tiek kaimuose ir nemokamai piliečiai galės prisijungti prie interneto viešosios erdvėse. Kolega ką tik tai paminėjo kai kuriuos dalykus, kurie yra susijęs su komunikatu. E, taip, mes turime irgi komunikuoti, kalbėti, taikyti šią simbolinę priemonę, kad ES veiksmai būtų labiau matomi. Ir man Belaidis internetas ir programa Wi-Fi for EU turėtų būti tarsi bandomasis projektas, kuris panaikintų atotrukį skaitmeninį tarp įvairių teritorijų. Pirmiausiai reikia kalbėti apie kaimo teritorijas, jau aišku, jos buvo minėtos, bet taip pat reikia nepažinti muziejų, viešųjų m, mm, erdvių ir m, e, mokyklų. Ir reikia kalbėti su komisija apie tai, kaip konkrečiai bus įgyvendinamos tam tikros priemonės, nes kai kurie klausimai yra atviri ir reikia kelti klausimas dėl e, turimas lėšas ir kokios kaimo vietovės gali būti e, tikėtis finansavimo ir ar reikia galvoti tik apie greitą internetą Reikia užtikrinti spartą ir reikia taip pat užtikrinti pusiausvyrą visoje Europos Sąjungoje. Taigi tiek klausimų ir reikėtų ieškoti atsakymų į juos. Man Wi-Fi for EU neturėtų būti tik tai priemonė skirta dėliems miestams, bet e, iš tiesų e, europinė priemonė interneto visiems. Ir aš būtent tą norėjau pasakyti. Dėkoju galiausiai. E, ponas e, Krasnodemskis pasisakys. Pone Van Boisut e, paprašė, kad aš paskaityčiau kad aš perskaičiau jos nuomonę, jos apie internetą ir vietos bendruomenės. Ji dėja negalėjo dalyvauti E, ji pateikė gana kritiškas e, pastabas, bet turbūt svarbu išklausyti ir tam tikros kritikos. Ji labai kritiškai kalba apie komisijos e, pasiūlymą dėl nemokamų interneto ir tai vertinama kaip komisijos viešų ryšių akcija, kad palenktų į save piliečių širdis. Reikia pirmiausia atlikti poveikio vertinimą. Aš kreipiausi, komisija sako, kiek iš to išloš piliečiai, bet komisija negalėjo pateikti atsakymo, nes nežino. Mes girdėjome apie nemokamus traukinių bilietus, nemokamą tarp tinklinį ryšį, dabar nemokamas laidis interneto ryšys. Mes turime galvoti apie tai, kaip įveikti krizės ir reikia pasiūlyti, kad komi, pasakyti, kad komisijos darbo programoje nebuvo šio pasiūlymo, taigi tai nieko daugiau kaip reklaminė akcija. Junkerio komanda paprasčiausiai sugalvojo taip elgtis ir dabar mes e, mokesčių mokėtojų sąskaitą dirbame, bet jie yra nusipelnę daugiau. Reikia užtikrinti, kad ES lėšos e, leis e, mums užsitikrinti investicijas į infrastruktūrą, užtikrinančią spartą, taip pat gigabitinę visuomenę reikia galvoti, kaip sukurti. 170 milijonų eurų turi būti e, panaudoti veiksmingiau, atsakingiau. Daugelį miestų vyriausybės ar privačios struktūros teikia nemokamą e, belaidžio interneto ryšį viešosiuose erdvėse ir šios priemonės poveikis bus nedidelis. Ar tai yra veiksmingas pinigų panaudojimas, gal reikėtų investuoti į naujas technologijas, kaip kad moksliniai tyrimai 5G srityje E, tai yra ponio Bonė pranešimas, ar e, tokioms e, revoliucinėms dėms kaip daiktų internetas. Taigi tiek. Dab, prieš suteikdama žodį ponui Vėlanui paskutiniams pastams, aš dar norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausiai noriu pasakyti, jog Dėl Boni pranešimo projekto galima pateikti pakeitimus iki vasario 28 dienos antradienio 12 valandos. Taip pat norėjau pasakyti komisijos atstovai, kad parlamentui kyla daug sunkumų dėl techninės kokybės, e, dėl peržiūros dokumentų komisija jau atsiuntė pataisytą pasiūlymą, tačiau konstatuojamosios dalys skirtingomis kalbinėmis versijomis tarp 229-285, e, e, e, jos nėra pataisytos, yra klaidų. Ir tarp institucinės grupės darbas nėra baigtas Tai yra pasiūlymas dėl komunikavimo kodekso, ryšių kodekso peržiūros. Ir dėl to, kad ne viskas įspręsta, yra techninių problemų, mes negalime dirbti pagal numatytą tvarkaraštį. raštį ir e, komisija turėtų išspręsti šią problemą. Tikimės, kad taip ir bus. Dėkoju, o dabar steiksiu žodį ponui Vėlan. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, pranešėja, jūs e, tarsi už du dalykus atsakinga. Dėkoju šešienės pranešėjams, kitiems nariams už jų pasisakymus, kitiems pranešėjams. Ir Pradėsiu nuo to, kas ką tik buvo paminėta ir ką reikėjo man pasakyti pradžioje. Mes esame dėkingi parlamentui, tarnyboms, darbuotojams, kurie mus perspėjo apie problemas kalbinės. Mūsų dokumentuose reikia šias problemas e, kaip galima greičiau išspręsti. Ir mes dirbame su jumis ir kitomis institucijomis toliau buvo kilusi viena problema. Labai e, gėda prisipažinti skaitmeninėme amžiuje atsitiko, įvyko problemų dėl to, kad e, nebuvo suderintos e, informacijos technologijų sistemos, ryšio sistemos. Dėl to atsirado problemų dėl tos peržiūros, peržiūrimo dokumento. Bet yra ir kitų problemų. Net turime daug laiko, parlamentas turi daug kitų darbų. Ir aš dabar norėčiau sureaguoti į keletą pastabų ir sugrupuosiu klausimus. Vieni buvo skirti tiesiogiai komisijai. Wi-Fi for EU, belaidis internetas Europos Sąjungai. E, kai bus parengtas pranešimų projektas, e, bus galima padiskutuoti išsameu, o reaguodamas iš šono keli pastabą noriu pasakyti, taip labai svarbu Europos Sąjungai e, kalbėti garsiai apie savo gerus darbus, tačiau tai nereiškia, kad mūsų pastangos dėl belaidžio interneto yra tik tai viešų ryšių akcija, kaip kažkas sakė. Mes paprasčiausiai norime, kad piliečiai gerai suprastų, ką mes darome. Su to pasiūlymu dėl Wi-Fi for EU mes kaip tik ir pateikėme pasiūlymus sukurti novatoriškus projektus, kuriuos galima būti pakartoti kirtu, kitur. Ir pavyzdžiui, vienos e, valstybės narės e, institucijos gali e, įgyventi pas save tam tikrus veiksmus, kurie yra įgyvendami kitur. Mes bandome išjudinti visą procesą kai kuriuose setyse, kur vyriausybės nėra pasiekusios labai daug, bet aišku, mes nenorime sugriauti konkurencinės pusiausvėros paskatų panaikinti. Nemažai narių kėlė klausimus dėl subalansavimo, įskaitant pradėšėją. Kokybė, patirtis labai svarbus dalykai ir tokiu būdu galima užsitikrinti e, vertės, e, plėtojant aukštesnio, didesnio pajėgumo tinklus ir tai susijęs su turimų tinklų kokybė ir siekiu išvengti to, kad e, mažiau mažesnės galimybės dabar jau turintys regionai nepakliūtų į mūsų planus. Mes turime užtikrinti, kad naudą gautų visi geografiniai regionai, kad būtų pusiausvyra ir kad ta nauda būtų apčiuopiama. Ir mes jaučiame, kad taryba galėtų e, būti ambicingesnė, kad iš tikrųjų būtų e, įgyventa tai, kas parašyta ar kas pažadėta. Paskutinis pastebėjimas e, dėl Wi-Fi for EU, reaguoju į tai, kas sakė panas Ilička. Ar tai yra e, vienkartinis veiksmas, ar kartosime veiksmus, viskas priklausys nuo mūsų darbo įvertimo, kokie bus rezultatai šio pasiūlymo. Ar bendruomenėse bus pakartoti projektai per e, šios trejus metus. E, viskas priklausys nuo įvertinimo. BEREK reglamentas. Ponas Tošenovskis, manau, teisingai akcentavo kai ką būtent e, nacionalinės reguliavimo agentūros, jų padėtis, jų ekspertizė neturėtų būti mm, kažkaip mm, statomai pavojų, nereikia bejoti dėl to. Parlamentas jau yra parengęs pranešimų kuriuose sakoma, kad reikia gal didesnio postumio, kad Berek ieškotų europinių sprendimų, ne tik tai dirbtų pagal tą labai e, nemėgstamą žemiausią bendrą vardiklį. E, Berek E, dirba, bet komisija siekia padidinti darbuotojų skaičių, kad ši institucija galėtų atlikti savo pagrindinius uždavinius ir galėtų ekspertizę kaupti viduje, ne tik pasikliauti savo nariais. E, parlamento narikalas klausė, ar Berek bus pakankamai stipri institucija. E, galės nebijos parodyti dantų. Mes manome, kad partnerių spaudimas berek viduje yra labai svarbi priemonė, peer pressure, tai yra ir e, sprendimų prieimimas, prieimimų galios e, vis tik tai nėra labai didelis. Ir galvojant apie pusiausvyrą, tarp vidaus rinkos ir prisiderimo prie vietos aplinkybių e, labai svarbus vaidmuo čia tenka sprendimams dėl nacionalinių priemonių nacionalinėse rinkose. Ir, pavyzdžiui, pasiūlymas gali būti atsimtas tik jeigu BEREK ir komisija sutinka su tuo, kad reikia spręsti labai rimtas problemas vietoje. Tai reiškia, kad bus prisitaikoma prie vietos ir nacionalinių poreikių. Dėl kodo dalykų pranešėjos, tai yra pranešimas, mes norime pasakyti, kad spektras dažnai yra labai svarbus dalykai, vyks daug diskusijų, mes sieksime pagerinti mūsų pasiūlymą, kai gausime, pamatysime projektą. Taip pat bendros investicijos yra sritis, kurią dar galime patikslinti. Žinome, kad skirtingos investuotojų grupės turi stengti savo interesą interesus ir vis tik tai reikia palikti tam tikros erdvės e, patiems investuotojams, partneriams ir taip pat numatyti galės nacionalinėms reglamentavimo institucijoms. Reikia tokiu būdu užtikrinti tvarę konkurenciją, konkurenciją kovą. Ir galimybę pristaikyti prie normalios reglamentavimo E, naštos. Kumplinatri klausė apie spektrą, apie 25 metų licencijas ir kas atsinka, jeigu kažkas nesuveikia. Šis klausimas aktualus ir šiandien, nes 12 ir 15 metų licencijas taip pat yra e, irgi problematiškas dalykas. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas e, nepasiseka, bet reikia nepamiršti, kad licencijos išduodamos su tam tikromis sąlygomis ir e, reglamentuotojai turi žiūrėti į tai, ar dažniai nenaudojami, ar ir e, taip pat e, konkrečios labai padengimo priemonės turi būti numatytos, nes jeigu ir yra radio spektro galimybė užtikrinama neblogai, vis tiek iš karto nepanaikinami skirtumai atsiranda baltosios dėmes, juodosios dėmes polemika priklausomai nuo kalbėtojo pozicijos. E, licencijų trukmė, kiti saugikliai, de, geras darinys, tai yra labai svarbu. E, padengimas, skaitmeninės atotrukis, nemažai narių kėlė šį klausimą. Nėra kokio nors magiško sprendimo, kartais paprasčiausiai verslas nenori įsikišti ir reikia valstybės pagalbos ar kitokios paramos. Uh, bet mes norime užtikrinti, kad rinka e, pradėtų veikti ten, kur yra galimybių verslui. Jeigu ne, reikia galvoti apie bendras investicijas. E, tai galėtų būti viena iš pagrindinių priemonių. Tokiu būdu atsirastų daugiau galimybių. Galiausiai 5G Galiu tik tai pasakyti, kad ponas Boni rengė labai išsamų pranešimą, jo pasisakymas buvo labai e, gerai struktūrizuotas ir aš nebeturiu ką pasakyti, galiu tik pasakyti, kad mes e, toliau e, dirbsime su jūsų komitetu šiuose srityse. Dar noriu pasakyti Jums, kad kitas posėdis mūsų vyks e, vasario 27 dieną nuo 15 iki 18.30 ir taip pat kitas posėdis vasario 28 dieną nuo 9 iki 10. E, tiksliau visą dieną dirbsime ir dar kartą noriu padėkoti Jums visiems už darbą ir dėkoju vertėjams. Dėkui fíjense que acabo de ser un for improvement.